Chers collègues, euh, nous allons procéder à une audition. Enfin, non. Gerbiami kolegos, pradėsime mūsų popietės darbą. Turime du labai savius klausimus šios dienos popietėm. Ir jie vyksta salėje, kuri faktiškai netinka nei balsavimui renkti, nei e, vykdyti šių klausimų. Tad labai atsiprašau visų kolegų, kuriems sunku rasti vietų. Na, bent jau parlamento nariai turi turėti galimybę rasti vietą. Kitiems gal kiek sunkiau. Na, išimties tvarka leidžiu, jeigu stovite ir vietos atsės neturite, sėskite į pakaitinių narių vietas, ten kur žalios etiketės. Tačiau jeigu pasirodys e, parlamentarai, tai tuomet kviesiu tas vietas užleisti. Tai štai toks būtų techninis dalykas, kurį pranešiau. Suprantu, kad IMKO komitetas rengia nuomonę šie, dėl šios svarbios direktyvos, dėl darbuotojų komandiravimo. Šį rytą ten vyko klausimai tą pačią temą. Ir turiu pasakyti, kad sužinojau tai, kas nėra labai gero bendradarbiavimo ženklas tarp šios institucijos atskirų struktūrų. Apie tai būtinai kalbėsiu pirmininkų sueigoje. Be kita ko norėjau nurodyti, kad ponas Kristensen prašė manęs, kad e, radio darbuotojai, kurie lydi jį dabar, galėtų dalyvauti mūsų posėdžio darbe ir galbūt įrašyti jo pasisakymą, nes jis kalbės ko gero diskusijose, reaguos į kažkokius klausimus diskusijose, tad nenustepkite, jeigu būsite gyvai klausomas Danijos radijo. Kai kurie dokumentai iš profesinių sąjungų darbuotojų buvo padalinti mūsų komiteto nariams, jūs galite rasti savo aplankose. Na, o darbdaviai prašė lygiai to paties ir sulaukė lygiai to paties atsakymą. Jis buvo irgi leista padaryti dokumentus. Tad e, turime daug ekspertų čia savo posėdėje. Pirmiausia, suteiksiu trumpai žodį mūsų pranešėjai, poniai Danutai Jazlovieckai, kad ji galėtų mūsų diskusijas pristatyti, o paskui kiekvienas ekspertas gaus po 10 minučių pasisakymui ir jis galės taip pat atsakyti ir į klausimus, kuriuos jau ekspertai yra gavę. Prašom, ponė Jaslovės, žodis jums. Mm, Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš pereinant prie pačios direktyvos, norėčiau tarti porą žodžių apie techninius kai kurios aspektus. Jūs teisingai paminėjote, kad tai yra tas dokumentas, kuris yra labai svarbus. Yra labai svarbu, kad socialiniai partneriai galėtų dalyvauti mūsų diskusijose. Labai gaila, kad negalėjau dalyvauti klausimuose IMKO komitete, nes pas mus, mūsų komitete vyko balsavimas. Mane labai nustebino tai, kad mūsų komitetas nepaskelbė informacijos apie mūsų klausimus. Imko komitetas beje vykdė rimtą kampaniją, buvo daug plakatų visame parlamente, kur buvo kalbama, kad klausimai vyks tenai. Taigi norėčiau pasakyti, jog gaila, kad socialiniai partneriai mūsų komitete nebuvo traktuojami vienodai. Mane tai stebina ir nu, apie tai dar jūs atsiųsiu oficialų laišką šią temą. Na, o dabar norėčiau pereiti prie pačios direktyvos, ponios ir ponai. Direktyva dėl darbuotojų komandiravimo nuo pato momento, kai komisija parengė projektą, yra labai prieštaringa. Šiandien mm, rengiame viešą klausimą ir galėsime taip pat išklausyti ekspertų nuomonę, nes jie yra šios ryties specialistai. Labai svarbu, kad ši direktyva būtų ta priemonė, kuri veiktų efektyviai. 96-71 direktyva turėtų būti taikoma kuo sklandžiau. Šio, ši direktyva turi du didelius tikslus. Pirmiausia, užtikrinti reikiamas darbo sąlygas darbuotojams ir įmonėms, kurios komandiruoja savo darbuotojus. Taip pat svarbu, kad būtų gerbiamos tų komandiruotų darbuotojų teisės. Man teko susitikti su daugeliu institucijų atstovais, su socialiniais partneriais E, su darbdaviais ir, ir darbuotojais. Visi tie susitikimai parodė, kad dar lieka daug darbo dėl to, kaip turėtų būti interpretuojama ta direktyva. Čia problemų tebe lieka daug. Tos problemos yra susijusios su prieiga darbdavių ir komandiruotų darbuotojų dėl to, kokios bus darbo sąlygos priimančioje šalyje, kur tie žmonės komandiruoti dirbs. Įmonėms trūksta informacijos apie įmonės, tas vadinamasias pašto dėžučių įmonės, kur, kur kai įmonė turi tik pašto dėžutę ir nieko daugiau. Ir bandoma taip pat griebtis ir fiktyvaus darbo pristengia šią direktyvą. Europos komisija, kalbėdama apie šios direktyvos taikymą, turi priemonių toms problemams spręsti. Ir aš manau, kad E, pavadinimas šios direktyvos nepareik jokių abejonių, viskas yra aišku. Aš ekspertams nusiunčiau savo komentarus, dirbome su šešėliniais pranešėjais ir norėčiau, kad tas bendradarbiavimas vyktų ir toliau, kad būtų parengtos labai aiškios taisyklės, kad būtų galima išvengti įvairialypio šios direktyvos interpretavimo. Tikiuosi, kad šiandienos diskusijos mums padės geriau suprasti problemas susijusias su direktyvos e, funkcionavimu. Šiuo e, ir baigiu, nes manau, kad svarbiausia yra ekspertų nuomonė šiandieną. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Dabar suteiksiu žodį. Ta tvarka, kuri man buvo nurodyta mūsų keturiems svečiams. Ir norėčiau priminti, ponė pranešėja, kad jūsų pranešimas dabar yra teikiamas šiek tiek pasikeitus kontekstui, nes Europos komisija atsiemė tą tekstą, kuris buvo teikiamas kartu su jūs iškiu. Dimonti 2 tekstas buvo atsiimtas ir tai turėjo įtakos mūsų darbui, nes mes tuomet būtumėm kitaip nagrinėję jūsų pranešimą. Žodis Werner Bulin dabo, pirmiausia, nes jis yra Europos atybos ir medienos pramonės darbuotojų federacijos politinis sekretorius. Pone Bulinai, žodis jums 10 minučių, prašom. Uh, thank you, Chair. Uh, well, uh... Ačiū pirmininkė. Aš iš ties atstovauju Europos statybos ir mendienos pramonės darbuotojų federaciją. Uh, ir norėčiau padėkoti parlamentui už šią iniciatyvą, nes tai iš ties labai naudinga su suinteresuotais ūkio subjektais pasikeisti nuomonėmis, o mes iš ties esame pasirengę ieškoti kūrybinių sprendimų ir sudaryti kompromisus. Kadangi laiko nėra labai daug, mes pateikėme savo atsakymą į klausimų, atsakymus į klausimus raštu. Mūsų atsakymai buvo nusiųsti komiteto sekretoriatui, tai tikiuosi, kad ši informacija jums buvo perduota. Tikiuosi, ją gavo visi parlamento nariai ir o kiti kolegos gali atsiųsti mums elektroninį laišką ir mes persiūsime jums savo atsakymus raštu į šių šios klausimus. Prieš pradėdamas norėčiau pasakyti, kad nors džiaugiamės, kad krei, buvo kreiptas į statybos pramonę, bet norėčiau pasakyti, kad komandiruojamų darbuotojų situacija yra susijusi ne tik su medienos pramonė, yra problemų ir transporto, ir mėsos pramonės rytyje, tos pačios problemos yra nustatomos visose sektoriuose. Taigi šiandien aš nekalbėsiu vien tik tai Europos statybos ir medienos pramonės darbuotojų federacijos vardu, bet kalbėsiu visos kėtinės organizacijos vardu. Kalbant apie tuos klausimus, kurie mus buvo užduoti, norėčiau paminėti tik pačius svarbiausius dalykus. Dėl antrojo klausimo jis buvo klausimo, kokios yra tikrosios problemos ir iš ties prieš surasdami sprendimą mes turime žinoti, kokia yra problema. Ir tai yra sukčiavimo problema. Na, sąrašas labai, problemų sąrašas labai ilgas. Daug darbuotojų, kai išvažiuoja užsieniai, neturi nei menkiausio supratimo, kokios bus jų darbo sąlygos ir terminai. Jie įsivaizduoja apytiksliai, ko galėtų tikėtis, kokio atlyginimo galėtų tikėtis ir iš esmės neturi jokio supratimo apie esamus reglamentavimo taisyklės toje šalyje, kurią darbuotojas komandiruojamas. Taigi ir grįžtame prie darbuotojų komandiravimo direktyvos pradžios, kad Ten nurodomas reikalavimas valstybėms narėms pateikti informaciją. Labai dažnai ta informacija yra pateikta interneto svetainėse, nesuprantama kalba. Ir iš esmės nei vienas statybininkas tokios informacijos neras ir nesupras. Ir jiems padeda dažniausiai socialiniai partneriai, socialiniai fondai arba kiti komitetai, jie, yra, jie turi išleidę bukletų, turi interneto svetainės, tačiau problema ta, kad jie neranda tų, jiems sunku surasti komandiruotus darbuotojus, kuriems reikalinga ta informacija. Taigi, kol kas pati svarbiausia informacija, uh, Pačią svarbiausią informaciją pateikė ne valstybės narys, bet socialiniai partneriai, nors tai nėra mūsų atsakomybė. Antras dalykas, teoriškai remiantis direktyvą 91.45.136, darbdavys privalo pateikti aiškius įrodymus dėl darbo sąlygų. Ir tai turi būti nurodyta darbo sutartyje. Ir problema yra tokia, kad šioje direktyvoje, kuri jau veikia netrumpą laiką, ši direktyva, šis reikalavimas yra visiškai netaikomas. Iš esmės tai yra tiesiog popieriuje nurodyta informacija. Ir darbdavys nepateikia informacijos darbuotojui. Taigi nevykdomas šis reikalavimas. Labai dažnai komandiruojami darbuotojai išvyksta iš savo šalies, nežinoda, neturėdami tinkamų žinių. Kai jie komandiruojami į užsienį, gyvena atskirai, patiria didelį spaudimą ir tiesiog neturi sąlygų skūstis, nes labai gerai žino, kad jeigu skūsis, tai jie arba bus nubausti, arba išsiųsti į savo šalį. Ir tokio, tokia yra tikrovė. Arba darbdavys gali paprasčiausiai dinkti. Komandiruoti darbuotojai gyvena atskirai, jie ne, nežino kalbos, nesupranta kultūros, jie nežino, į kokią organizaciją galėtų kreiptis, kam galėtų skūstis, než, nežino, kaip rasti darbo inspektorius, negali susisiekti su profsąjungomis. Pačios profsąjungos ieško komandiruotų darbuotojų, darbo inspekcijos ieško komandiruotų darbuotojų. Jie patys nesikreipia arba kreipiasi tik tuo met, kai jiems paprastai nesumokamas atlyginimas už tris mėnesius ar pusmetį ir jie priversti gyventi nežmoniškomis aplinkybėmis. Ir labai dažnai tai būna tokie atvejai, kai darbdavys paprasčiausiai dinksta. Labai sunku yra kontroliuoti situaciją. Ir ne tik kilimės valstybėje narėje, nieko tuo klausimu nedaroma, tai yra nėra jokios pranešimų sistemos, nėra jokio struktūrinio keitimos informacija ir galiausiai reikia grįžti prie problemos, kad darbo institucijos, kuriuose dirba komandiruoti darbuotojai, paprastai nustato pažeidimus per vėlai, iš anksto jį šios institucijos nėra informuojamos, taigi nesilaikoma reikalavimo privaloma tvarka iš anksto pateikti informaciją. Taip pat trūksta konkrečių ir griežtų sankcijų. Vienose šalyse jos egzistuoja, tačiau dažniausiai nutinka taip, kad kai darbuotojas ar darbdavys grįžta į savo šalį, tai klausimas, kaip tada įgyvendinti reikalavimus sumokėti skolas ir galima pradėti teisminę procedūrą, bet labai dažnai darbuotojai nutarė to nedaryti ir tiesiog yra didžiulį netvarką. Tai yra dar viena didelė problema, kalbu apie tikrovę, tai yra didelė, e, dideli pažeidimai susiję su darbuotojų savarankišku darbo. Iš esmės galima taip sufalsifikuoti dokumentus, kad atrodys, kad darbuotojas dirba savarankiškai. Taigi komandiruoti darbuotojai dažnai turi pasirašyti dokumentą, kuriame nurodoma, kad asmuo yra savarankiškai dirbantis. Labai dažnai tai parašyta, dokumentas surašytas kalba, kurios e, darbuotojas nesupranta ir jie paprasčiausiai džiaugiasi galėdami dirbti ir pasirašo visus paduodamus dokumentus. Taigi dokumentai falsifikuojami, aš turiu galvoje darbo sutartis, e, darbo laiko žiniaraščius ir kitus dokumentus. Ir labai dažnai Jeigu atvyksta darbo inspektorius, tai darbuotojai liepiama arba slėptis, arba bėgti, arba meluoti, arba parodyti vieną ar kitą dokumentą. Ir tai yra labai konkretūs nurodymai, kurie yra pateikiami darbuotojai. Na, pačiu blogiausiu atveju e, yra pažeidžiamos komandiravimo sąlygoms ir reikalavimai menkai praktikoje gyvendinami. Ką galima būtų padaryti? Reikalinga daug sprendimų dar valstybių narių lygmenių. Kai kuriuose valstybėse narise reikia reikalauti tinkamo vidinio koordinavimo, nes daugelie šalių um, informacija neperduodama, pavyzdžiui, iš finansų ministerijos į socialinės apsaugos ministeriją ar darbo ministeriją, arba, pavyzdžiui, migracijos inspektoriai nesikeičia informacija ir dėl to atsiranda rimtų problemų ir viduje nėra tinkamos tvarkos valstybės narės viduje. Ir e, šioje direktyvoje yra nurodomi tam tikri reikalavimai ir jie turi būti įgyvendinami. Visiškai nepriimtina, kad direktyva jau patvirtinta, o jos reikalavimai praktikoje visiškai neįgyvendinama. Taigi diskutuodami šią temą privalome aptarti, kaip įgyvendinti šią direktyvą. Ir informacija yra vienas iš svarbiausių klausimų. Ji turi būti pateikiama paprastai, turi būti lengvai prieinama darbuotojams, kad jie aiškiai žinotų, kokiomis darbo sąlygomis dirbs. Ir tai yra valstybių narių atsakomybė, bet kaip jau minėjau, iš tikrųjų šią informaciją valstybės narės pateikia retai arba ji retai suprantama. Socialiniai partneriai, ypač statybos pramonėje, kurią aš atstovauju, yra pasirengę pateikti reikalaujamą informaciją, tačiau reikėtų atsižvelgti į tai, kad visos iki šiol dėtos pastangos buvo apmokamos pačių socialinių partnerių. Tai situacija nėra labai gerai, nes tai nėra socialinių partnerių pareiga. Taigi mes irgi norėtume kai ką už tai gauti. Kitas dar labai svarbus dalykas tai tarptautinis bendradarbiavimas. Ir jau netrukus apibendrinsiu reikalingi susitikimai su e, darbdavių pramonės atstovais. Reikia įvesti šankstinį privalomą pranešimą apie komandiruojamus darbuotojus, kad darbo inspekcijos tose šalyse, į kurią siunčiamas darbuotojas, žinos, kad jų šalį komandiruojamas darbuotojas iš užsienio ir tokiu būdu jų darbas gerokai palengvėtų, nes jie žinotų, kiek darbuotojų yra komandiruota, kurioje darbo vietoje jie dirbs ir kokia bus jų darbo trukmė. Taip pat norėtume pasiūlyti dar vieną inovatyvų sprendimą, bet vėlgi dar kartą pakartosiu, kad tai rasite ir mūsų raštu pateiktame dokumente. Ačiū. Merci beaucoup. Labai ačiū. Labai sudėtingas rytis dabar norėčiau sutikti žodį ponui Yv Jorens, kuris yra Gento universiteto ir tarptautinio sukčiavimo socialinėje srityje instituto direktorius. Also. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū už galimybę pristatyti keletą minčių dėl siūlymo ir gyvenimo direktyvos. Na, užsiminsiu keletą tokių dalykų, kurios yra susijusios su, su bendraja atsakomybė ir individualiaja atsakomybė. Subrangos sutartis vaidina svarbų vaidmenį Europos vidaus rinkoje. Būtų sunku uh, E, jų atsisakyti, tai būtų netgi neįmanoma. Tai nereiškia, aišku, kad nereikia nieko gerinti. E, subranga ir darbuotojų samdymas iš kitur kartais nėra toleruojamas, tačiau tai nėra toleruojama tada, kai tai pažeidžia teisės normas. Dabartinės sistemos trūkumai susijęs su darbuotojų teisų apsauga yra susijęs su um, tam tikrų kontrolės nuostatų trūkumų ir teisinių nuostatų trūkumų bei direktyvos įgyvendinimų. Taip pat netinkamai neveikia inspekcijų tarnybos. Maničiau, kad trūksta, galėtume teikti, kad trūksta inspektorių, trūksta informacijos. informacijos. Trūksta informacijos, trūksta e, inspektorių veiklos ir trūksta nuobaudų pažeidėjams. E, Socialinės inžinerijos rytyje yra sakoma, kad um, vidaus rinka nėra tas rytis, kur viskas veikia teisingai. Žinome, kad pažeidžiamo žmonių teisės bendradarbiavimas uh, su kitomis valstybėmis vyksta dažnai sunkiai, neefektyviai ir kartais jo net visai nėra. Kitaip tariant, uh, labai sunku yra uh, priversti, kad būtų gyveninti teismų sprendimai ir kad būtų nubausti kaltieji um, Taigi būtinas, kad vykstų teisinis bendradarbiavimas ir būtų keičiamasi informacija. Šiandien to trūksta dėl keleto dalykų. Pirmiausia, dėl kalbos trūkumų, trūksta žinių apie kitos valstybės narės teisinės normas, e, neaišku, kaip susisiekti su kompetitinga administracija, e, baudų išieškojimas yra taip pat labai rimtas dalykas ir tai e, yra e, problema, nes kartais ne visada pripažįstamas baudos, sunku išieškoti baudas kitoje valstybėje dėl to, kad nėra žinomos pakankamai administracinės struktūros, kurios turėtų tuo užsimti. Vėluojama dažnai gyvendinti sprendimus. Taigi būtina kalbėti apie bendrą individualią atsakomybę ir dažnai tai yra matoma kaip kažkas labai ypatingo. Inspekt reguliatoriai dažnai priežiūrą numeta ant privačių kompanijų pečių ir dažnai pačios įmonės nesugeba atlikti kontrolės funkcijos. Visą tai yra susiję su tuo faktu, kad, na, e, tai neva padės išvengti nesažininkos konkurencijos. Sakoma, kad sutarčių pasirašytojai bus rūpestingesni pasirinkdami subrangovus. Galima pasakyti, kad tokia sistema turi ne visai gerą poveikį. Ir dažnai ne visada ieškoma geriausių subrangovų. Sunku būtų patvirtinti, kad iš tiesų taip yra, nes faktai yra labai netiesioginio pobūdžio ir labai sunku surinkti skaičius apie bendrą atsakomybę ir individualiai atsakomybę atskirose valstybėse narėse. Aštuonios valstybės narės šiandien daugmas turi įdėktą tokią sistemą bendrosios ir individualiosios atsakomybės ir užsienio darbuotojai dažnai papuola į visiškai kažkurios ten valstybės narės nacionalinį kontekstą ir jie, jie nežino, kaip turi elgtis, būdami subrangovais. Ehm, taisyklės. Tos, tos taisyklės yra tinkamai neįgyvendinamos, jos neįgyvendinamos taip, kaip turėtų. Ir dažnai subrangos sutartys keičiasi. Taigi, uh, nebūtinai manoma, kad visų taisyklių reikia laikytis. Ir įmonės nemano, kad tie darbuotojai, kurie reikia subrangos darbus, yra jų darbuotojai. Socialiniai partneriai be abejo čia galėtų suvaidinti labai svarbų vaidmenį. Ir reikia pasakyti, kad daugelį šalių yra atliekamos studijos ir pasirodė, kad profesinėms sąjungoms sunku pasiekti tuos atvykusius darbuotojus, komandiruotus darbuotojus. Kai kuriuose valstybėse narėse pasirodo viena kita byla e, ir tai jau yra pozityvūs ženklai. Direktyvos perkelimas nacionalinė teisė yra būtinas dalykas, kad būtų jį pritaikoma visoje Europos Sąjungoje, kad taptų privaloma taikyti. Mes radome statistinių duomenų apie Vokietiją, apie tai, kokios yra, koks yra atostogų apmokėjimo fondas. Ir 3, 4 atv, nuo 3 iki 400 atvejų per metus pasitaiko, kai uh, įvyksta pažeidimai ir kai byla pasiekia teismą. Ir 90 milijonų eurų nuo 2006 iki 2011 pinigų skirtų atostogoms buvo neišmokėti. Ir kalbant apie bendradarbiavimą tarp atskirų valstybių, tas tų taisyklių gyvendinimas sunku kontroliuoti. Yra būtina turėti europinę sistemą susijusią su bendrai individualia atsakomybė, kurią būtų galima remtis taikant esamas taisyklės. Aišku, galime kalbėti ir apie alternatyves sistemas, ypač tokios sistemos veikia šiaurės šalyse aktyviai ir čia tai yra galimybė aktyviau pasireikšti profesinėms sąjungoms. Švedijoje, pavyzdžiui, yra numatyta teisė dėrėtis ir galima, galima taip pat veto teisė, kai nutraukiamos sutartys su, e, su brangovais. Ir tuomet, tuomet e, e, darbdaviai ir, ir profesinių sąjungų atstovai turi tęsti dėrybas ir rasti sprendimą. Kandidatas taip pat turi rodyti savo patikimumą prieš pasirašant sutartį. Galima rasti ir socialinių tam tikrų nuostatų, kurios uh, kurias turi atitikti as, asmo ar įmonė pasirašantis su brangos sutartį. Taip pat matome, kad auga skaičius e, informacijos ir priemonių, kurių tikslas yra palengvinti e, galimybę susijusią su kontrolė, kad būtų galima lengviau patikrinti, kaip veikia tos įmonės, kurios naudojasi darbuotojų iš kitų šalių paslaugomis. E, notifikacijos procedūra dabar yra laikoma um, būtinų dalykų, kad būtų galima įsitikinti, kad šalyje dirba darbuotojai iš kitos šalies ir kad būtų galima žinoti, kiek jų yra. Teisingumo teismas, jeigu pas, pas, tai nėra priemęs aiškių nuostatų dėl darbuotojų komandiravimo, jeigu pasaky, paskaitumėt generalinio dėl, advokato e, tekstą, tai suprastumėte, kad ne viskas dar čia yra aišku. E, na, problemų kyla ne tik kaiminėse valstybėse, tiesiog tos sistema, uh, E, galioja tik užsienio šalių darbuotojams, tačiau e, tai neišsprendžia visų problemų. Galima matyti, kad dauguma klientų e, yra mažos ir vidutinės įmonės ir jos turi labai aiškiai pas, pamastyti, su kuo pasirašo subrangos sutartis. Na, didesniai įmoniai nesunku yra visoje šalyje piknaudžiauti dominuojama padėtimi. Ir vėlgi iškyla bendrosios ir individualiosios atsakomybės klausimas. Be abejo, kyla visai teisinių klausimų. Ir pa, pas, jeigu paslaugos teikės ir įsikūręs kitoje šalyje, tai jam nėra jokių ribų teikti paslaugas kitoje šalyje. Taigi būtina rasti įvairių pagrindimų. Mes žinome, kad Teisingumo teismas jau yra užsiminęs apie papildomus įsipareigojimus. ES teisės leidėjai tuomet turės daugiau galimybių vertinti apie tai, kokiu pagrindu, daugiau galimybių vertinti tą pagrindimą, kuriuo yra remiamasi. Ir Įgyvendinimos direktyvos reiškia, kad valstybės narės turės visur turėti panašias taisyklės, kad visur nacionalinė situacija būtų daugmaž panaši. Dabar galime kelti klausimą, ar nebus tas mechanizmas pernelyg neproporcingas. Ir aišku, čia yra tam tikro neiškumo, dviprasmiškumo. Bendroji ir individuoji atsakomybė nebūtinai yra tie dalykai, kurie savaime suprantami ir eina ranka rankon. Mes dokumente 2009 metų dėl nelegalių darbuotojų randame nuostatą dėl, susijusią su prievolė dėl deramo kropštumo ir žinome, kad ne visada viskas vyksta sklandžiai. Visos valstybės narės dažnai tiesiog, nu, daugelis valstybių narių tiesiog nukopijavo, kas buvo parašyta direktyvoje. Bendrosios atsakomybės ir individualios atsakomybės įvedimas tai ne, ne, negali pakeisti nuostatų susijusių su galimybė laisvai teikti paslaugas Ir dauguma tų priemonių yra įvairios. Įvedų šią sistemą susijusią bendra ir individualią atsakomybę ne viskas bus išspręsta. Kalbame apie notifikavimo sistemą, bendradarbiavimo su kitomis valstybėmis, e, tvarka turi keistis. Būtina kad administraciniai ir teismų sprendimai bei baudų išieškojimas veiktų ir kitose šalise, kad teismų sprendimai būtų įgyvendinami, kad sankcijos būtų iš tikrųjų įgyvendinamos. Ir manyčiau, kad tai turėtų būti taikoma visiems, įskaitant ir savarankiškai dirbančius darbuotojus. Ši sistema, bendrosios ir dideliosios atsakomybės sistema, e, taikoma individualiams darbuotojams taip pat turėtų plėstis Tai yra tas dalykas, kurio turėtume neužmiršti. Dėkuoju. Merci beaucoup. Dėkuoju. O dabar suteiksime žodį Stygui Norgardui. Jis yra Danijos užimtumo ministerijos vyresnysis patarėjas. Prašom, 10 minučių. Thank you, Madam Chair. Ačiū pirmininkė. Man didelį garbė dalyvauti šio komiteto posėdėje. Gaila, kad man skirta tik, dvi, tik 10 minučių, nes turiu daug apie ką pakalbėti. Vieni klausimai susiję su Danijos sistema, kiti yra bendresnio pobūdžio. Pradėsiu nuo klausimo. E, kokie yra patys dažniausi pažeidimų atvejai nesilaikant pagrindinių standartų? Danijoje nėra minimalių standartų dėl algų dydžio, nėra teisės aktų ir nėra vienodų kolektyvinių sutarčių. Socialiniai partneriai turi nuspręsti sudaryti kolektyvinę sutartis kaip paskutinę priemonę. Ir e, Danijoje ir Švedijoje, jeigu skaitėte Laval bylas, tai žinote, kokie veikia mechanizmai. Taigi, kai kalbame apie apmokėjimą, tai problema pirmiausia yra ne minimalių standartų netaikymas, bet pirmiausia, kaip nustatyti tuos minimalius standartus, kai kalbama apie užsienio įmonės. Ir profsąjungoms tai yra ypatingai sunku, nes kartais darbuotojai komandiruojami ypač trumpam laikui. Taigi labai sunku nustatyti tas užsienio įmonės ir su jomis susisiekti. O kai pasirašoma sutartis, netgi kai pasirašoma, vis tiek yra daroma pažeidimų, nes būna sunku išieškoti e, už, užmokestį ar baudas iš e, valstybės, iš kitos valstybės narės ir jau buvo minėtos šitos problemos kartais labai sunku surasti tas užsienio įmonės ir būtent todėl 2008 metais buvo vesta pranešimų teikimo sistema dėl užsi... komandiruotų darbuotojų, kuri vadinasi RUT. Tuomet daug lengviau susisiekti su užsienio įmonėms, bet lengviau yra ir mokesčių inspekcijoms, ir sveikatos, ir darbo saugos inspekcijoms. Pranešimų teikimo tvarka buvo įvesta remiantis komisijos komunikatu, kuris buvo e, patvirtintas 2006 metais ir tai yra nurodoma gyventinimo direktyvos 9 straipsnėje. Paprastai įmonė turi pateikti savo kontaktinę informaciją, kur teikia paslaugas, e, nurodyti komandiruotus darbuotojus ir kontaktinius asmenis. Ši informacija turi būti įvesta e, internete. Belgija turi panašią sistemą, kuri jau buvo minėta. Tuomet lengviau nusiųsti dokumento kopiją tam, kuris gauna paslaugas ir paslaugų teikėjas taip pat gauna informaciją. Iš pradžių e, paslaugų teikėjams informacija nebuvo teikiama, tai yra nauja paslauga. Taigi tokia yra daniška sistema, kaip įgyvendinti bendrą atsakomybę. Man, mane, manęs buvo klausta, ar pranešimų sistema galėtų tarnauti kaip dalykas užtikrinantis bendrąją ir individualią atsakomybę. Uh, Taigi, kai kuriuose šalyse tai išties viena kita papildančios sistemos. Tos šalys, kuriuose yra bendroji ir individualių atsakomybė, tai yra jau antroji galimybė. O pirmiausia, reikia užtikrinti, kad paslaugų teikėjas įgyvendint savo pareigas ir taip pat visos institucijos turi vykdyti savo įsipareigojimus. Danijoje, kalbant apie bendrąją ir individualiąją atsakomybę, Be egzistuojančios sistemos ji neveiktų ir būtų labai sunku pasitikrinti informaciją. Ir būtų labai sunku tikrinti informaciją, jeigu būtų patvirtinta siūloma direktyva. Asmeniškai norėčiau pasakyti, kad mes turime bendrosios ir individualiosios atsakomybės sistemą ir paslaugų gavėjas turi laikytis tam tikrų reikalavimų. Paslaugų gavėjas gali prašyti informacijos, bet institucijos negali iš anksto prašyti informacijos apie tinkamą paslaugų gavėjo elgesį, tačiau paslaugų gavėjas gali prašyti tokios informacijos. Tai reiškia, jeigu būtų centrinė sistema, koks nors centrinis registras, kur būtų suvedama informacija apie įmonės, ar įmonės savo valstybėje narėje įgyvendina visus įsipareigojimus, tuomet nereikėtų bendrosios ir individualiosios atsakomybės ir tinkamo kropštumo. Suprantama, valstybės, e, kilmės valstybėje narėje e, būt, reikėtų įgyvendinti daugiau reikalavimų. Taip pat valstybė valstybinėms institucijoms nereikėtų vienoms kitų uždavinėti klausimų, bet įgyvendinimo direktyvoje tai nurodoma, nors tai yra dar ilgalaikė vizija. Taip pat klausėte, kaip reikėtų įgyvendinti centrinę registracijos sistemą. Ar dvišalių bendradarbiavimo būdu, ar kitų būdų. Norėčiau pasakyti, kad Europos komisija yra parengusi sistemą dėl socialinės apsaugos informacijos ir dalyvaujančios šalis gali paskirti instituciją vienoje savo šalyje, kuri būtų atsakinga už to registro pildymą dėl bendrųjų pastabų, dėl Danijos sistemos, ji yra, jos taikymos rytis yra platesnė nei registras. Užsienio įmonės turi pranešti apie savo darbo vietą ir taip toliau. Tai atitinka gairias ir pasiūlymą, kuris nurodytas devintame straipsnėje. Tai pavyzdžiui, jeigu įmonė uh, turi įrodyti, kad moka socialinio draudimo įmokas, turi informuoti apie savo darbo vietą. Ir tai yra logiška, kadangi institucijos turi vykdyti kontrolę ir turi žinoti, kur surasti tą įmonę. Taip pat pastabose nurodoma, kad kartais informacija yra netiksli, bet tai tik įrodo, kaip sunku išversti ir savokas, ir taisyklės, nes kai jau nustatoma, kaip naudoti sistemą, tai ji yra išbandoma, po to užduodami klausimai ir viskas aišku, bet netgi šiuo atveju reikėtų pabrėžti, kad tai yra sudėtinga ir kai kurios šalys kreipėsi į mus, tenkdamos išsiaiškinti kai kurios klausimus. O dabar pereisiu prie klausimo, kaip būtų galima užtikrinti, kad būtų išversta visa atitinkama informacija. Atitink, atsakymas yra penktame straipsnėje, bet nežinau, ar tai būtų geras atsakymas nes ne visa informacija yra naudinga, reikalinga ir versti visą informaciją ir ją nuolat atnaujinti visomis kalbomis būtų labai sudėtinga užduotis. Taigi iššūkis yra, kaip pateikti tiksliniai, tikslingą informaciją užsienio bendrovėms. Ir kalbant apie paslaugų direktyvą, taip pat reikėtų atkreipti dėmesį į šį klausimą, nes komisijos komunikate patvirtintame birželio mėnesį nurodoma, kad sistema neveikia taip gerai, kaip tikėtasi. Toliau klausimas dėl devinto straipsnio. Ir klausimas štai koks. Kaip valstybės narės gali veiksmingai vykdyti savo kontroliavimo pareigą remdamosi nauja direktyva. Viskas e, priklauso nuo teismų praktikos, bet kai kurios valstybės narės, kaip ir Danija, gali pagėdauti daugiau lankstumo ateityje, ypač tais atvejais, kurie negali būti iš anksto numatyti. Esu įsitikinęs, kad devintas, dėl devinto straipsnio atsiras kitų teisinių ginčių, ne dėl sutarties, bet dėl paties devinto straipsnio. Taigi, gali dėl to atsirasti naujų problemų. Toliau buvo klausta, ar yra kokios nors gerosios patirties iš valstybių narių remiantis teismų praktiką kad būtų nepažeidinėjama darbuotojų komandiravimo direktyva. Jau buvo minėti atvejai, kai darbuotojai turi teikti, kad jie savarankiškai dirba. Galbūt šį klausimą reikėtų dar prie šio klausimo grįžti po dviejų mėnesių, kai turėsime savo darbo rezultatus. Po to buvo klausima apie administracinius veiksmus, kaip būtų galima uh, užkirsti kelią pažeidimams. Manau, kad dabartinis komisijos pasiūlymas yra gera pradžia, ypač e, kaip išvengti tokių įmonių, kurios realiai neegzistuoja. Nes būna kartais, kad įmonės įsisteigia trumpam laikotarpiu arba apskritai jų nėra. Taigi kol kas dėkoju uždėmesį. Ačiū. Merci beaucoup. Et nous... Ačiū. Ir dabar paskutinis ekspertas kalbės Tomas Šleicher. Jis yra Europos atybos pramonės federacijos pirmininkas. Mes gavome jo kalbą ir jo kalba buvo išdalinta nariams. Prašom, žodis jums. Šioje. Dėkoju, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Noriu padėkoti komitetui už šio klausimo surengimą ir už tai, kad pakvietėte mūsų federaciją dalyvauti čia ir kalbėti apie statybų pramonės e, svarbius dalykus. Kaip jau sakiau, tai yra Europos statybos pramonės federacija. Šiandien 33 nacionalinėms asociacijoms atstovaujame iš 29 įvairių šalių. Mes atstovaujame statyboms įmonėms, kurios yra ir mažos, ir didelės, ir, ir tai gali būti ir šeimos verslas, tai gali būti ir didžiulės stambios įmonės. Na ir galiausiai mūsų federacija atstovauja darbdaviams e, socialinėme dialoge, kai kalbama apie statybų sektorių. Jūs iškelite kai kurios specifinius klausimus ir norėčiau taip pat paminėti kai kurios kitus dalykus ir galėsiu atsakyti klausimus vėliau, jeigu tokių bus. Ką turėtų daryti valstybės narės, kad būtų uh, užtikrinta, jog direktyvoje numatytos nuostatos bus įgyvendintos? Ka, yra keletas dalykų susijusių darbuotojų komandiravo ir pirmiausia, tai yra informacijos buvimas Ir įmonės turi turėti informaciją, jos turi turėti, kokias nuostatos galioja, kurias joms reikia įgyvendinti. Taip pat informuoti reikia ir darbuotojus, kad jie žinotų, kokias teisės jie turi. Taip pat būtina informuoti administracijos struktūras kompetentingas, kad jos galėtų kontroliuoti, ar teisės aktai tinkamai įgyvendinami. Šiuo požiūriu gyvendinimo direktyvoje yra mm, keletas svarbių nuostatų, tačiau tebelieka tam tikrų silpnų pusių, kurias būtina pataisyti. Pavyzdžiui, mes manome, kad galėtų vykti efektyvi kontrolė, kompetentingos šalių institucijos turi būti informuotos iš anksto, prieš iš, dar komandiruojant darbuotojus, ir užsienio e, darbuotojams prieš atvykstant jau turi žinoti kontroliuojančios institucijos, kas atvyks ir ką reikės kontroliuoti. E, taip pat būtina atsižvelgti į statybų pramonės profesinių sąjungų e, at, e, nuomonę. Mes norėtume, kad visose šalyse veiktų privaloma notifikavimo sistema dar prieš komandiruojant darbuotojus. Kaip galima būtų rengti efektyvę kontrolę, jeigu e, kompetentingos administracijos struktūros neturi pačios pradinės informacijos. Iš mūsų patirties e, dėl to ir kyla daugiausia komandiravimo problemų. Mes galime sunkiai identifikuoti E, kada tiksliai prasideda tos problemos. Ir darbuotojų komandiravimo direktyva turėtų būti taikoma tinkamai, jeigu būtų aiškus teisės aktai ir jeigu žinotų institucijos, kurios turi taikyti tas nuostatas, kaip tą daryti. Taip pat būtina tiksli informacija susijusi su nuostatomis, kurių turi laikytis kompetentingos struktūros ir turi žinoti, ką duoda tos nuostatos konkrečiai. Tie, kas atlieka kontrolę, taip pat turi turėti adekvačią informaciją, ką turi tikrinti ir kaip. Ir kokiais būdais tą daryti. Mes savo federacijoje esame tos nuomonės, kad direktyvos kol kas tų kriterijų visiškai netitinka. Ką reikėtų daryti, kokiu priemoniu imtis? Valstybės narės e, galėtų pateikti informaciją apskaitai apie komandiruojamus darbuotojus. O kompanijai dažnai reikalinga praktinė informacija, kuri būtų lengvai suprantama ir kuri susijusi su komandiruojamų darbuotojų veikla. Tokios informacijos pateikimas įvairiomis kalbomis taip pat yra labai svarbus aspektas. Būtent dėl to 2009 metais mes kartu su kolegomis iš profesinių sąjungų parengėme tinklalapį susijusi su darbuotojų komandiravimo statybos pramonėje. Dvi nepriklausomų studijos įvertino šį tinklalapį kaip puikų pavyzdį susijusi su gera praktika. Kai dėl kaip įrodyti, kad neįmanoma gauti tinkamos informacijos. Kaip pilietis aš turiu įpareigojimą ieškoti teisės nuostatų, uh, E, tų teisės nuostatų, kurių turiu laikytis ir tų reikalavimų, kuriuos turiu atitikti. Tiek savo šalyje, tiek kitoje šalyje, kurioje aš dirbsiu. Kita vertus, nacionalinė viešoji administracija taip pat turi pareigą tą informaciją pateikti ir įsitikinti, kad, kad tos nuostatus yra tinkamai įgyvendinamos. Ir e, čia atsakomybės ribos yra labai aiškos. Ir jeigu kartais tos nuostatos pasikeičia, e, jeigu esu informuojamas apie tai, galiu tinkamai prisitaikyti prie pakeitimų. Tačiau jeigu man informacija pateikiama vėluoja, tad gali. Tai aš visada galiu sakyti, kad atsakingas yra tas, kuris vėlavo man pateikti informaciją ir kad jam tenka visos pasiekmes. E, įdarbinimo agentūros irgi susiduria su komandiravimu reiškiniu. E, laikino įdarbinimo agentūros e, daugelį valstybių narių veikia statybos sektoriuje. Ir jos remiasi laikinųjų darbuotojų darbinimo direktyva ir laikinųjų darbuotojų direktyva. Tos direktyvos turi papildyti vieną kitą ir vieną kitą sustiprina, kai dėl tų nuostatų, kurios turi būti gyveninamos, ypač sus, nuostatos susijusios su darbo sąlygomis. Valstybės narės turi papildyti e, teisės aktus, e, taip, kad būtų aišku, kaip turi elgtis ir kaip dirbti darbuotojai, kurie e, dirba laikinai. Kokios nuostatos yra reikalingos europinių lygmenių, kad būtų galima užtikrinti, kad Laval situacija nebepasikartos. Laval byla e, buvo labai rimtas signalas, apie tai mes jau kalbėjome, yra įvairių nuomenių, nes viskas priklauso nuo to, ar vertinsime situaciją iš profesinių sąjungų matymo kampo, ar iš darbuotojų matymo, ar iš darbdavių matymo kampo. Ir dabar naujos diskusijos apie tai turbūt nebereikia. Tiesiog yra tokių nuomonių, kad net po Leval e, buvo ir kitų bylų, Luksemburgė pavyzdžiui, ir mes ir toliau galime teikti, kad šią direktyvą nėra pakankamas instrumentas e, komandiruotojų, darbuotojų teisėms apsaugoti ir užtikrinti uh, visai eiliai kitų reikalavimų. Mes džiaugiamės tuo, kad Europos komisija nusprendė sutelkti savo siūlymą, pasiūlymą atskirą priemonę direktyvos įgyvendinimui pagerinti. Vienas iš paprasčiausių kelių apeiti komandiravimo direktyvą. Tai yra tas e, fiktyvus savarankiškas darbas. Ir Profesijos sąjungų žino apie šią specifinę problemą ir mes taip pat pateikėme rekomendacijas. Problema sudėtinga. Ir čia kalbama apie visą eilę dalykų, kaip e, apmokestinimas ir taip toliau ir panašiai. Tai yra tie dalykai, kuriuos turi susitvarkyti valstybės narės. Tai yra puikiai priežastys Europos komisijai imtis teisidės iniciatyvos. E, nacionalinė atsakomybė taip pat turi būti taikomas, sprendžiant kai kurias problemas. Ir mes raginame Europos komisiją paraginti valstybės tai daryti, imti šios problemos. Egzistuoja ir geros praktikos pavyzdžių valstybėse narise. Tinkamas stebėsenos mechanizmas ir tinkamai atliekama kontrolė yra būtini dalykai kad būtų galima sudaryti lygiavertės darbo sąlygas įmonėms ir kad būtų galima tinkamai vykdyti darbuotojų teisės. Tačiau Europos komisijos e, siūlymuose yra numatytas baigtinis sąrašas, susijus, susijus, baigtinis sąrašas kontrolės priemonių ir administracinių procedūrų. Kur, bet, bet ten mes matome tik tos dalykus, kurie yra, yra įmanomi šiandien. Tačiau tos nuostatos neleidžia tinkamai įgyvendinti uh, E, darbuotojų komandiravimo direktyvos pagrindinių tikslų. Taigi mes pritarėme tai nuomonėj, kad e, tos nuostatos sumažina galimybę kontroliuoti nacionalinėms institucijoms darbuotojų komandiravimo direktyvos įgyvendinimą. Mes manome, kad jeigu direktyvos siūlymas būtų tinkamai pakeistas Europos parlamente, užtikrinant, kad bus tinkamai pateikiama įmonėms reikiama informacija, taip pat darbuotojams tinkama informacija, bus lengviau užtikrinti kontrolę. Būtina turėti patikimą elektroninę sistemą, kuri padėtų keistis informaciją. Ir kontrolė taip pat turi būti atliekama labai efektyviai. Būtinas E, būtinas e, taip pat mechanizmas užtikrinantis, kad baudos būtų išieškomos, įskaitant ir e, kitas valstybės. Aš prieš užbaigdama savo pasisakymą norėčiau tarti keletą žodžių apie šiek tiek delikatesnę problemą. Ir tai yra ta vadinama bendroji atsakomybė Mes nekalbame apie tai, kad ta sistema yra bloga kaip tokia. Tiesiog žinome, kad egzistuojanti sistema buvo e, aptarta socialinių partnerių taikomos statybos sektoriuje, tačiau ten nebuvo ES pozicija išdėstyta. E, tos nuostatos nesiekia visų reikiamų direktyvos nuostatų. E, reikia būtinai subrangos dalykus sutvarkyti nes mm, mm, čia matome, kad susidurėma su užsienio valstybių paslaugų teikėjais ir kai kurių dalykų reguliavimas gali būti kiek rizikingas. 16 valstybių narių iš 27 sistema kol kas nėra sutvarkyta, nes e, pasiūlytos nuostatos gali pakengti bendrosios atsakomybės principo įgyvendinimui. Ir galimas dalykas, kad bus pažeista ta trapi pusiausvyra ir atsiras naujų mm, dalykų, trukdžių tiek nacionalinių, tiek europinių lygmenių. Aš manau, kad tai yra ta tema, kuri turi likti valstybių narių kompetencijos ryties ribose. Dėkoju. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ähm, ich glaube, wir haben jetzt eine gute Darstellung. Äh, Labai ačiū Jums už indėlį. Dabar atrodo turime aiškesnį vaizdą apie situaciją, galime išsameu padiskutuoti, o dabar norėčiau suteikti kolegoms žodį, kad kolegos galėtų užduoti jums klausimų. Aš norėčiau paklausti jūsų, paprašyti jūsų, kad nedaugiau kaip dvi minutės skirtumėte savo klausimams, nes laiko turime labai nedaug. Dėkoju išgirdome įvairius ekspertų pasisakymus. Ką mes matome? Matome, kad daug problemų yra visame sektoriuje. Ir tos problemos yra panašios susijusios su darbuotojais. Kaip mes galėtume protingai įgyvendinti sąlygas susijusias sutinkamų darbo sąlygų užtikrinimu ir kaip galime užkirsti kelią dempingui. Ar, tai tu, ar mes turėtume numatyti kokias nors kontrolės e, misijas, apie tai kalbėjote visi. Mums svarbu turėti taip pat tinkamą informaciją. Svarbu, kad priimančioji valstybė gautų informaciją iš kitų valstybių, kurios siunčia savo darbuotojus ten. Taip pat laikinieji darbuotojai. Biurai agentūros egzistuoja, kur užtikrina darbuotojų parūpinimą ten, kur jie reikalingi, kaip kontroliuoti juos. Galbūt reikėtų parengti naują direktyvą, kuri būtų skirta tik statybų sektoriui. Ar būtų įmanoma šios direktyvos nuostatas veikėtų ko pritaikyti kitiems sektoriams? Nes veikia tos laikino darbinimo agentūros jos irgi pasirašo darbo sutartis e, tam, kad būtų galima išvengti darbuotojų komandiravimų direktyvos nuostatų taikymo. Dėkoju. Ja, dank. Um, ich habe mehrere Fragen. Die erste Frage geht an. Pane Šliuter, ačiū. Keletą klausimų norėčiau užduoti. Pirmasis skirtas ponui Bulin, kuris atstovauja tarptautiniai E, Europos, tai yra statybos ir medienos pramonės darbuotojų federacijai. Perskaičiau jūsų rašytinę deklaraciją, jūs pasisakote už tai, kad būtų apibrėžiami direktyvoje enforcement komandiruojami darbuotojai. Ar galėtumėte paaiškinti, kodėl jūs galvojate, kad tai būtų gera mintis? Kitas klausimas būtų skirtas Danijos užimtumo ministerijos atstovui. Man atrodo, kad jūs tenkintas devintų straipsnių ir mane tai stebina. Nes devintame straipsnėje, lyginant su penktuoju e, pirminės direktyvos straipsniu, e, labai riboja valstybės narės. E, o dabar jūsų sistemoje pagal naują devintąją straipsnį kai kas bus jau nebegalima. Tad gal aš suklydau ar netaip supratau. Gal galėtumėte man pasakyti, ką reikėtų keisti tame devintajame straipsnėje ir apskritai, ar jo reikia atsižvelgiant į tai, kad jūsų sistema ir taip jau neblogai funkcionuoja. Ponas Šleicher. Ponui Šleicheriui norėčiau užduoti dar vieną klausimą. Jūs sakėte, kad jeigu socialiniai partneriai sėkmingai bendradarbiaus, tai galima sukurti tokią sistemą, kuri užtikrins gana efektyvę kontrolę. Tos sistemos taip pat leistų sąžininkai konkuruoti paslaugų teikėjams Europinėme lygmenyje, nepriklausomai nuo komisijos teksto, jūsų nuomonė, kokios sistemos mums reikia, kad atliktumėm tą efektyvę kontrolę, ko reikia Jūs kalbėjote apie informaciją, tačiau mažiausiai vienoje valstybėje narėje veikia ir kitokios sistemos, kurios atrodo naudingos. Koks ryšys yra tarp to ir tarp e, komisijos pateikiamame pasiūlyme, teikia, e, devintojame straipsnėje nurodytų apribojimų. Um... Ačiū. Ačiū svečiams. Man labai sunku su apibrieštimis. Tai tikras iššūkis, nes pabandžius apibriežti susiaurinti, gali atsitikti taip, kad jos neprieps kai kurių darbuotojų ir gali būti, kad dėl to padidės, padaugės pažeidimų. Taigi Jeigu norėtume kovoti su fiktyviu komandiravimo arba fiktyviu savarankišku darbu, kaip būtų galima užtikrinti darbuotojų apsaugą? Manyčiau, kad e, ne, ne vienodai taikomos ne vienodos sąlygos, bet norėčiau, kad pakomentuotumėte tai, nes dabar yra daug įvairių teisinės hierarchijos lygmenų, yra ir laikini agentai, ir įprasti darbuotojai, kuriems taikomos vienodos sąlygos, yra ir Roma vienas reglamentas. Kaip spręsti tą fiktyvių įmonių ir fiktyviai savarankiškų darbuotojų sąlygas, kad nebūtų lengva pažeidinėti šių nuostatų? Ačiū, Jota Štandro. Man atrodo, viskas šiek tiek per greitai vyksta. Labai ačiū už pristatymus, visų keturių išklausiau labai atidžiai. Norėčiau pasakyti, gal šiek tiek grubokai, kad mums reikalinga centrinė europinė institucija, kurioje vyktų visa veikla susijusi su kontrolė ir visa informacija patektų į ją centralizuotai. Galbūt galima dvišalių pagrindų. Dvišalių pagrindų aptarinėti visus administracinius klausimus yra per daug didelė, didelė našta. Ką Jūs apie tai manote? Ar galima būtų tokiu būdu veikti greičiau ir efektyviau? Galbūt galima sukurti uh, E, socialinę kortelę darbuotojams ir darbuotojoms Europoje. Kai nuvykstu į statybas Vokietijoje, tai mane man dažnai papasakoja, su kokiamis problemomis susiduria darbininkai, nes e, situacija gana neaiški E, kokios įmonės juos komandiruoja, kartais tos įmonės būna paprasčiausios pašto dėžutės, galbūt galima būtų kažkokią tai sistemą įvesti, pagal kurią galima būtų viską tą patikrinti. Ar, ar nes, nes jeigu vien tik tais tos įmonės, kurios vien tik nu, pašto dėžutės yra, pradės veikti, tai tikrai iš to nieko gero. Uh, Taigi centrinė kažkokia gal institucija reikalinga. Gal neaiškiai šiek tiek kalbu, bet norėčiau užduoti klausimą, ar mums dėl to nebūtų lengviau visiems dirbti ir veikti. Pirmininkė, nematau, kad daugiau kas nors prašytų žodžio, tad prie sąrašo prijungiu ir savo klausimus. Jūs kalbėjote apie atstovavimą e, komandiruotiems darbuotojams įvairiose šalyse. Ta gali padaryti profsąjungos, tačiau realybėje profsąjungų interesai nebūtinai patį, tie patys kaip ir komandiruotų darbuotojų. Remiantis jūsų asmeninė patirtimi. Kaip geriausiai galima pagelbėti tiems darbuotojams komandiruotėms juos priimančiose šalyse, ar per profsąjungas, ar per uh, savivaldybės ar per kažkokią tai centrinę europinę instituciją. Kaip pagal jūsų patirtį galima geriausiai jiems padėti? Dar atrodė ir jūs, kolegos, prašėte žodžio. Ačiū, aš iš pradžių nenorėjau užduoti klausimo, nes turėjau progos pasikalbėti su ekspertais prieš posėdį, bet pakeičiau nuomonę. Ir norėčiau ponu Šlecheriui užduoti nu, e, klausimą. Mes labai dažnai diskutuojame apie kriterijus. kuriais, <clears throat> kuriuos turi atitikti komandiruojanti darbuotojus įmonė. Kaip jūs e, galvojate, ar turi būti kažkoks tai detalus kriterijų sąrašas, kaip siūlo komisija, ar kažkurie tai iš tų siūlomų kriterijų yra pernelik sunkus įgyvendinti jūsų nuomonę, kaip jūs galvojate? Ačiū už klausimą. Aš norėčiau dabar vėl suteikti žodį ekspertams. Ir norėčiau paprašyti, kad nedaugiau negu penkias minutės atsakinėtų į klausimus. Nors galbūt ir striukoka laiko viską įsamei atsakyti, bet taip tiesiog priversti esame dirbti. Oh, Tikiuosi, kad šis laikas nebus atimtas iš man pasisakyti skirto laiko. Buvo užduota daug klausimų ir vieną klausimą uždavė ponė Kristison, ponė Šrioder ir ponė Turin. Jie buvo susiję su laikinais um, agentais, laikinai dirbančiais darbuotojais. Taigi tas situacija yra ne viena reikšmė, nes yra dvi direktyvos, kurias būtų galima taikyti. Tai yra ir laikino įdarbinimo um, agentūros darbuotojams taikomas reglamentas ir darbuotojų komandiravimo reglamentas. Norėčiau patikslinti, ką reikėtų taikyti, kadangi e, žiūrint į abi direktyvas ir jas lyginant galima padaryti išvadą, kad geriausios geriausias darbo sąlygas galima taikyti e, siekiant užtikrinti geriausias darbo sąlygas, reikėtų taikyti arba vieną, arba kitą direktyvą. Palankesnės darbos reikėtų taikyti palank, tas darbo sąlygas, kurios yra palankesnės vienoje arba kitoje direktyvoje. Kalbant apie apibrieštis, Šis klausimas buvo užduotas nekarta. Pone Šlaicher minėjo, kad prieš keletą metų atlikome labai išsamų tyrimą dėl fiktyviai dirban, savarankiškai dirbančių darbuotojų ir išties savarankiškai dirbančių darbuotojų. Nustebino tai, kad statybos pramonėje Tokių pažeidinėjimų yra labai daug ir yra pažeidinėjama komandiruojamų darbuotojų direktyva, nes nenustatytos minimalios aiškios taisyklės, kas yra darbuotojas. Tai yra labai keista situacija, nes reikėtų analizuoti tarptautinius teisės aktus. Europos teisingumo teismas turi jurisprudenciją dėl bazinių kriterijų, bet tai neprivaloma. Taigi norėtume pasiūlyti, kad nepriklo, neatsižvelgiant į šalių norą, reikėtų išanalizuoti, koks yra realus darbuotojo ir darbdavio santykis. Ar tai, jeigu tai yra iš tikrųjų savarankiškai dirbantis asmuo, tai problemų nėra, bet jeigu tai yra fiktyviai savarankiškai dirbantis darbuotojas, tai automatiškai turi būti sudaryta darbo sutartis. Yra nustatyti tam tikri kriterijai. Pirmasis tai pavaldumo kriterijus. Ir šiuose apibrieštyse galbūt reikėtų dar patikslinti, kas yra darbuotojas. Dabar paminėsiu labai jautrų klausimą, kurį paminėjo ponė Turin. Pavyzdžiui, kas nutiktų, jeigu direktyva nebūtų taikoma, nes tuo pat metu galima taikyti įvairias taisyklės ir mums, ir mūsų teisininkams neaišku, kaip elgtis, jeigu komandiruojamo darbuotojo direktyva netaikoma, pavyzdžiui, jeigu būtų e, fiktyvus komandiruojamo darbuotojo ir darbdavio santykis, kokius teisės aktus tuomet reikėtų taikyti ir kokias kolektyvinės sutartis ar tos šal, ar kilmės valstybės narės, ar tos valstybės narės, kurioje dirbama. Taigi dabar turime lab, unikalią galimybę įvesti paaiškinimus, pataisimus, nes akivaizdu, kai asmuo komandiruojamas į kitą šalį ir kai nėra komandiravimo santykių, tai reikia taikyti visiškai taikyti tas taisyklės, kurios, tuos įstatymus, kurie galioja darbo valstybėje narėje. Pavyzdžiui, jeigu yra kokios nors palankios e, kompensavimo taisyklės, tai reikėtų atsižvelgti ir jas. Bet tai yra labai svarbus klausimas, nes kalbame apie daug darbuotojų, migrantų, kuriems netaikoma darbuotojų komandiravimo direktyva. Pirmininkė taip pat uždavė labai svarbių klausimų. Pavyzdžiui, kokios profsąjungos būtų kompetentingos šioje srityje. Mes viduje diskutavome šiuo klausimu ir pastebėjome, kad, pavyzdžiui, dėl informacijos teikimo, konsultavimo, ES lygmenių jau yra teisės aktų, yra dokumentai Europos darbuotojų taryboje, yra Societė Europėje, bet taip pat, taip pat vyk, teikiama informacija vyksta konsultacijos, bet dėl tarptautinių darbo vietų, pavyzdžiui, jeigu viena darbo vieta ir joje dirba skirtingų tautybių asmenys, tai ES lygmenių nėra jokio dokumento apibrėžiančio tokią situaciją. Ir manyčiau, kad mums reikėtų taikyti informavimo ir konsultavimo taisyklės, kurios yra taikomos e, tarptautinių užimtumo atveju. Visai neseniai Niderlanduose buvo toks atvejis. Rekomenduočiau visiems perskaityti dokumentą, jau buvo parengta panaši struktūra, buvo sudaromos kolektyvinės sutartys, 500 e, darbuotojų iš Lenkijos dirbo, jiems buvo padidinta alga, bet ta sistema remiantis taip pat teikiama informacija bet gali aktyviai veikti visos profsąjungos. Buvo užduota ir kitų klausimų, bet suteiksiu žodį kolegoms priešingo atveju. Nebus, nebūsiu labai mandagus pats atsakydamas į visus klausimus. Dėkoju. Dabar žodis ponui Jorins, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nežinau, ar atsakysiu visus kitus klausimus. Galbūt ir yra ir kit, įvairių atsakymų įvairius klausimus. Tiesiog norėjau paminėti keletą dalykų. Na, reikėtų daugiau negu penkių minučių šiaip, kad atsakyčiau viską. Aš be abejo pritariu tam, kad svarbiausia yra apibriežti, kokie teisės aktai ir kokios direktyvos turi būti įgyvendinti. Tai gali padėti tinkamai pasirinkti kriterijus, išsiaiškinant, kas ir kaip turi vykti. Ir kad kad diskusijos nustotų, kad diskusijos suktųsi apie tai, kaip geriau įgyvendinti direktyvą 9671. Be abejo, e, primtas reglamentas bus svarbiausia priemonė, siekiant išsiaiškinti, kaip bus įgyvendamos įvairios nuostatos. Romo vienas e, reglamentas irgi yra tas, e, kuriuo kuriu remiamas įgyvendinant darbuotojų komandiravimo direktyvą. Turime žinoti visas taisyklės, kurios tai yra Roma vienas reglamento e, dalys įvairios ir turime pasižiūrėti, kokio, kokioje situacijoje, kaip tas nuostatas taikyti. Buvo nekarta minimas fiktyvus savarankiškas darbas. Na taip, ši problema egzistuoja, tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurį reikia tvarkyti. Tačiau kompetencijų klausimas irgi neišvengiamai iškyla, nes jūs galite sakyti, ką tik norite Europinėme lygmenyje. Europos teisingumo teismas nekarta pateikė įvairias gairias, tačiau netiesiogiai vėl viskas atsiriamia į nacionalinės teisės nuostatas, kai tenka apibriežti, kas yra e, samdomas darbuotojas, kas yra savarankiškai dirbantis darbuotojas. Be abejo, būtų svajonė matyti, kad atsiranda tie europiniai kriterijai susiję su tuo, kas yra fiktyvus darbas, kas yra darbuotojas, kas yra, kas yra su kitų savokų apibrėžimai. Bet tai yra nacionalinės kompetencijos rytis. O Europinio lygmenyje tenka pasakyti, kad realybė dažnai ne visada vystosi taip, kaip norėtų, kad, kaip norėtų teisės aktų kuriejai, kurie mato gal per nelik idealų pasaulį agentūros laikino įdarbinimo. Be abejo, čia irgi reikėtų daug ką paaiškinti, reikėtų išsiaiškinti, kokios, kokios direktyvos nuostatas čia turėtų būti taikomas, nes laikino įdarbinimo agentūros be abejo yra darbdaviai, tad jos turėtų laikytis darbdaviams taikomų ES teisės nuostatų. Ir čia dar irgi yra klausimas, apie kurį reikėtų padiskutuoti. Vienas iš paskutinių jų kalbėtojų. Uh, klausė klausimą, ar reikėtų įdėkti bendrą struktūrą. Na taip, jeigu aš turėčiau kokią super svajonę, tai jinai būtų būtent tokia, kad atsirastų centralizuota struktūra, kuri būtų visiems naudingai. Tai padėtų išspręsti didžiulę problemą susijusią su bendradarbiavimu tarp visų inspekcijų ir kontrolės tarnybų. Mes žinome, kad tų inspekcijų egzistuoja, pažiūrėjau, rinka Vokietijoje egzistuoja. Ir Austrijoje, pavyzdžiui, atsakinga yra e, fiskalinė inspekcija už tam tikrą kontrolės atlikimą ir kiti, galbūt svajos apie kitokius dalykus, galime įsisvajoti labai toli, tačiau aš galvoju kaip mokslininkas ir manau, kad tos svajonės dažnai yra skirtingi dalykai. Aš pasirinkčiau tokį Europos socialinį centrą kaip idealų sprendimą, jeigu galėčiau spręsti. Dėkuoju. <laughs> Uh, Ačiū, o dabar žodis. Ponui Naugart, prašau. You, Ačiū, pirmininkė. Pirmiausia, atsakysiu ponui Kristerson. Uh, Dėl transporto sektoriaus jis iš ties yra labai sudėtingas. Danijoje šiuo metu mes analizuojame situaciją šiame sektoriuje ir svarstome, kaip įvesti geresnės kontroliavimo priemonės, kaip taiky, geriau taikyti darbuotojų direktyvas, bet yra įvairių sunkumų susijusių su trumpalaikiu darbu, tai kad dirbama įvairiuose darbo vietose ir pačios valstybės narės taiko savo sąlygas ir yra tarptautinės transporto taisyklės ir, ir bendros, jungtinės. Jeigu Danijoje surasime kokį nors gerą sprendimą to klausimu, tai būtinai jūs informuosime. Klausimas dėl avieno, ar tai galėtų būti naudojama kaip kontrolės priemonė, kai darbuotojas arba darbdavys gali paprašyti kad būtų taikoma A1 ir įvairiomis situacijomis, ne tik komandiruojant, bet ir dirbant kitose šalyse, kad nereikėtų įrodyti, kad pakankamai daug veiklos yra vykdoma kilmės valstybėje narėje. Bet yra galimybė apsvarstyti, ar reikėtų taikyti A1 ar 2 dėl laikino įdarbinimo agentūrų, jeigu norėtume įvesti bendrą ir jungtinę atsakomybę, tai irgi reikėtų pagalvoti. Pone Šroidė, Šroider nelabai mane supratote. Norėjau pasakyti, kad apskritai komisijos pasiūlymas yra gera pradžia, bet devintas straipsnis. Gal per daug diplomatiškai kalbėjau? E, Pone Šlacher, jūs tiesiogiai pasakėte. Tokia yra Danijos pozicija ir klausimas, ką daryti su devintu straipsniu, gal jį išbraukti, bet vėlgi tai yra diplomatinis sprendimas. Gal būtų galima surasti kokį nors tarpinį variantą ar surasti geresnės formuluotės. Būtent tai reikėtų panalizuoti. Dėl apibrieščių 96 direktyvoje teigiama, kad darbuotojo apibrieštis yra taikoma pagal kilmės valstybės apibriešti. Taigi, bet tai neišsprendžia visų problemų nes kartais labai sunku nustatyti, nubriežti tą ribą tarp tarptautinės matmens ir nacionalinės situacijos, kai dėl Romo vienas reglamento kai reikėtų panalizuoti, kokias pasiekmes turi trečias straipsnis kai asmeniui netaikoma darbuotojų komandiravimo direktyva, Ar tai reiškia, kad kilmės valstybė narė gali taikyti visus nacionalinius aktus, ar reikalinga taikyti kokias nors tarptautinės sutartis ir būtent tai reikėtų dar panalizuoti. Pone Standik uždavė klausimą dėl centrinės sistemos. Na, tai iš ties tokia ilga didelė svajonė. Manau, kad politiškai būtų sunku tai padaryti, nes visos valstybės narės tikriausiai ir Danija sakytų, tai gera mintis, bet negalime atsisakyti to ano, mūsų priemonės yra geros šioje srityje ir anoje srityje. Taigi būtų susidurima su rimtais iššūkiais įsiekiant nustatyti tokią sistemą, bet visada galima turėti tokį siekį ir kaip išspręsti vadinamųjų pašto dėžučių įmonių problemą. Danijoje labai sunku kontroliuoti, ar įmonė yra išties įsisteigusi ir ar ji veikia kitoje šalyje. Taip pat pirmininkė klausėte, kaip būtų galima padėti komandiruojamiems darbuotojams direktyvoje yra nurodytos priemonės, kurias būtų galima taikyti esant tokiai situacijai. Ačiū. Thank you. Uh... Ačiū, poniai Šlacheriui. Žodis suteikiamas. Labai ačiū. Kadangi laiko liko labai nedaug, norėčiau kalbėti savo gimtają kalbą. Pirmiausia, norėčiau pabrėžti, kad aš esu rangovas statybos rytyje, nesu diplomatas, atsiprašau, jeigu nepakankamai diplomatiškas mano pasisakymas bus, tačiau kaip federacijos e, pirmininkas, kaip ir daugelis kolegų kalbėsiu tokiu panašiu tonu. Pirmas klausimas buvo toks Ką galima padaryti, kad pagerėtų informacijos kokybė? Aš norėčiau pasiūlyti, kad užmestumėte akį į posting website. E, tai yra tinklalapis, kurį sus, sukūrė mūsų konfederacija. Per tą tinklalapį gali visa ES perduoti e, informaciją apie darbo teisę ir socialiniai partneriai, ir administracija, e, ir e, ministerija darbo, darbo reikalų ministerija įvairiose šalyse. Jeigu valstybės narės nori tą informaciją perduoti ir jeigu darbuotojai ir e, darbdaviai ta informacija yra susidomėję, tai įmonė, kuri gauna paslaugas, gali susidaryti vaizdą apie tai, kas jos laukia kitoje šalyje. Dar e, klausimas, ar iš tiesų būtų didelė pažanga kurti tą centrinę, e, tą centrinę e, agentūrą. Mano federacijos nuomonė, tai būtų neigiama, neigiama pasiekmė E, kai bus pagaliau sukurta tokia e, centrinė institucija, centralizuota institucija, dar iki jos sukūrimo jinai bus jau pasenusi. Ne ES turi primesti kažkokį tai sprendimą, kaip reikia spręsti problemas darbo uh, rinkoje, nes ir taip jau dvišalių problemų labai daug tarp Ispanijos, Lenkijos, tarp Vokietijos, Lenkijos, tarp Prancūzijos, Lenkijos kylančios problemos tikrai netokios pačios. Kas yra toks priežodis paktas sunt servanda? Dabar dabartinė situacija mus pakankamai tenkina, todėl nemanau, kad reikėtų veikti centralizuotai Pietryčio Europoje šiek tiek kitokia situacija, kyla daug kalbinių sunkumų, e, tos to regiono šalis susiduria su problemomis, su kuriomis senos valstybės jau nebesusiduria. Reikalingas tikras bendradarbiavimas tarp socialinių partnerių. Socialiniai partneriai moka tam tikrai organizacijai, kuri yra įsikūrusi Briuselyje. E, ir aš kaip darbdavys galiu pasakyti, kad Vokietijoje, pavyzdžiui, sistema, e, komandiruotų darbuotojų sistema yra tokia, kad net nebekyla problemų, galima ar negalima būtų funkci... E, identifikuoti įmonės, kurios yra tik pašto dėžutės. Taigi tokių problemų mes jau nebeturime. Tas pats Tai pasakytina, žinoma, tik tais apie tas įmonės, kurios dirba legaliai. Aš kalbu tik apie tas įmonės, kurios laikosi kolektyvinių darybų principo ir e, teisingai atlieka socialinių partnerių vaidmenį. Dar dėl devinto straipsnio norėčiau porą žodžių pasakyti. Kriterijai devintojo straipsnio sumažintų valstybių narių kontrolės galimybę, dėl to mes manome, kad dabartinėje formoje devintas straipsnis yra netinkamas. Kas atstovauja komandiruotėms darbuotojams? Žinoma, ne administracija, o profsąjungos mes laikytumės tokio principo, jeigu atsiranda kažkokiu tai ginčių, kurių, kurių neapima direktyva ir pagal direktyvą sureguliuoti negalima, tai tas, tuos konfliktus turi spręsti priimanti šalis. Pirmininkė. Ačiū ponui Šlecheriui. Dabar pabaigai norėčiau suteikti žodį pranešėjai. Atsiprašau, bet diskusijų dar ne norėčiau užbaigti, nes neišgirdau atsakymą į klausimą. Dar norėčiau pono Šlecherio paklausti, kaip jūs įsivaizduojate, kokius kriterijus turėtų tikti įmonės? Kriterijai E, yra nustatyti devintame straipsnėje ir man atrodo, kad šiandieną jau yra daug griežtesnių kriterijų įvairiose valstybėse narėse dėl to tie apribojimai, kurie išdėstyti devintajame straipsnėje tokiems paprastiems dalykams, man nepakankami. Tai, kas yra išdėstyta dabar, devintame straipsnėje mano požiūriu netinka. Aš žinau, kad kai kuriuose šalyse dabar apibriežti kriterijai, kriterijai tokie kaip apibriežti devintame straipsnėje būtų tikras žingsnis į priekį. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti, kad pakvietėte ekspertus ir kad ekspertai taip puikiai pasiruošę. E, ačiū ekspertams už pasisakymus, pasisakymai labai išsamus. Brangus kolegos, šiandieną kalbame apie direktyvą. Dažnai yra sakoma, kad klausimas, kuris kyla, yra toks, ar galima e, suderinti ugnį ir vandenį. Ko gero ne. Bet vis tik tais galima turbūt tikėtis tokio dokumento, kuris leis uh, darbuotojams ir darbdaviams e, susipažinti su teisėmis, užsitikrinti teisinį saugumą, e, gauti informacijos savaime suprantama. Lengva nebus, nes kalbame apie darbuotojų komandiravimą iš vienos valstybės narės į kitą ir šiame kontekste reikia atsižvelgti į tai, kad vidutinis pilietis, jeigu kažkokiu tai problemu neižvelgia, turi tendenciją galvoti, kad kai atvyks dirbti į kitą šalį, turės lygiai tokias pačias teises kaip ir savo gimtojoje valstybėje. Tačiau tai netiesa arba tiesa tik iš dalies. Nes žinome, kad įvairiose šalyse galiojanti sistema skirtinga. Uh, E, taigi lengva nebus, bet vis tik tais mes turime užtikrinti e, laisvą paslaugų teikimą iš e, darbų, darbdavių puslės. Tai yra labai svarbu, ypatingai šiandieną, kai kilusi tokia didžiulė krizė ir ES tą būtinai reikės įgyvendinti. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad darbuotojai kurie dirba kitose valstybėse, dažnai konstatuoja, kad bū, visos valandos apmokėtos. Darbuotojai dažnai būna pasimetę. Na, ne, dažnai, ne tai, kad informacijos trūksta, trūksta komunikacijos. Vien tik informacijos nepakanka, reikia daugiau bendravimo komunikacijos. Ir būtent dėl tos komunikacijos trūkumo problemos ir prasideda nes jeigu trūksta informacijos, tai atsiranda galimybė e, piktnaudžiavimui ir manipulacijoms. Tad e, reikia geriau koordinuoti e, informacijos srautus bei valstybių narių veiksmus. Reikėtų pasirūpinti, kad būtų numatytas tam tikras centrinis valdymas, kuris sustiprintų uh, E, darbdavius ir darbuotojus ir darbdavių teises. Notifikavimo sistema ir jos svarba. Taip iš tiesų ta sistema yra labai svarbi ir nusipelno mūsų paties didžiausio dėmesio. Kaip jūs minėjote, 18 valstybių narių jau yra sistemos, kurios buvo įvestos vienpusiškai valstybių narių. Tos sistemos skiriasi vienos nuo kitų ir tikrai E, darbuot, darbdaviams nuo to nelengviau. Bet norėtų, norėčiau priminti, kad vien tik notifikavimas neužtikrins e, pilnos informacijos pateikimo darbuotojams ir tikrai visų problemų neišspręs. E, vidaus rinka tikrai neteikia visiems vienodų galimybių. Nepriklausomai nuo to, kokiai politiniai šeimai priklausome, reikėtų pasirūpinti, kad būtų užtikrintos vienodos galimybės ir kad e, būtų užtikrinta, kad išmestos bus iš rinkos nesažiningos įmonės. Labai ačiū. Sako pirmininkė. Ačiū už pasisakymus, ačiū už išvadas. Dabar norėčiau padėkoti ir ekspertams, ir e, klausytojams. Buvo labai įdomu. Gero grįžimo namo. E, lapkričio pabaigoje turėsime progos e, padiskutuoti dar kartą ir pabalsuoti, o pakeitimus galite siūsti iki e, gruodžio 13 dienos. Dabar pereikime prie kito darbo tvarkės klausimo. Pone Hendelį šiek tiek nesklandumų kilo dėl darbo atvarkės. Ar nesutiktumėte, kad sukeistumėm jūsų klausimą su kolegos McIntyre? Klausimu. Man pačiai laiko likę labai nedaug. Po 15 minučių apie koncesijas turėsiu išnekėti, bet gal pasiseks, jeigu taip sutvarkysime darbo atvarkę. Ich würde Ich würde die Leute. Äh, I would like ask you to leave the room without. Uh... Norėčiau visų visų paprašyti. Tiek to, sako pirmininkė. Dirbkim toliau. Hammer. Hammer. ich um, bitte, um Ruhe bitten. Und wir kommen. Labai norėčiau paprašyti tylos. Periname prie 26 darbo tvarkės klausimų. Tai yra McIntyre pranešimas. MVI galimybių gauti finansavimą gerinimas. Žodis poniai McIntyre. Ačiū pirmininkė. Dėkoju, kad įtraukėte šį klausimą į darbo tvarkę būtent šituo laiku. Iš anksto stengiausi surenkti šešėlinių pranešėjų posėdį, bet nepavyko. Tačiau džiaugiuosi, kad Dabar jau yra šiek tiek daugiau laiko skirta šiai nuomoniai ir galima labiau iš anksto paprašyti pateikti pakeitimus ir apsvarstyti šį dokumentą ir turėsim pakankamai laiko šešėlinių pranešėjų posėdžiui. Taigi ir pasiūlymus galima teikti ne tik anglų kalba, bet visomis kalbomis. Taigi tikrai džiaugiuosi, kad Ekon prailgino terminą, kad dabar mes galėsime tinkamai apsvarstyti šį klausimą. Tikiuosi, kad ir toliau tinkamai bendradarbiausime, taip kaip bendradarbiavome e, rengdami prie paskutinę mano nuomonę dėl mažų ir vidutinių įmonių. Pereisiu prie turinio. Visi tikriausiai jį žinote, žinote, kad jis yra ribojamas nustatytas tam tikras žodžių skaičius, Taigi tikiuosi, kad ir pati pateiksiu pakeitimų. Taip pat kvieščiau ir kolegas taip padaryti. Stengiausi nedubliuoti lyd ekon komiteto atlikto darbo, o norėjau susitelkti tik į užimtumo aspektus. Norėčiau pabrėžti du dalykus Mūsų komitetui aišku, kad MVI užtikrina 10 milijonų darbų ir 85 naujos darbo vietos yra sukūriamos MVI. Finansų krizė padarė didelį neigiamą poveikį savarankiškai dirbantiems asmenėms ir įmonėms. Ir tai reiškia, kad mažos įmonės nuo to nukentėjo, dėl to negali aukti ir negali kurti naujų darbo vietų. Reikėtų pabrėžti, kad rizikos kapitalą naudoja tik 7 procentai MVI ir kad 60 procentų įmonių teigia, kad rizikos kapitalas jų verslo pobūdžiui netinka. Taigi sakyčiau, kad labai svarbu e, panalizuoti kitas iniciatyvas, kitas skolinimo galimybės, kaip mikropaskolas. Ir manyčiau, kad komitete tam bus pritarta. Įdomu, Tiesiog norėčiau Jums parodyti, koks svarbus šis pranešimas yra mano šalyje, nes šį mėnesį pasirodė, kad du trešdaliai mažų apklaustų įmonių teigia, kad kredito galimybės yra prastos ir daugiau kaip 60 procentų įmonių mano, kad finansavimas joms yra neprieinamas, per brangus. Taigi finansavimo galimybės ir finansavimo kaina. Uh, Esu pasirengusi dirbti su šešėliniais pranešėjais ir lauksiu jų pastabų. Ačiū pirmininkė. You, Ačiū kolega Serkas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone Makintar, aš štai čia, sako kalbėtojas. Pavaduoju šiandien ponę Rapti, nes ji turėjo išvykti į Graikiją šiandien Žinote, kad Graikijos mažos vidinės įmonės turi daugybę sunkumų. Šiandien Atenuose šią temą vyksta susirinkimas, kur dalyvauja mūsų kolegė. Tad paprašė manęs jums perduoti kelias svarbiausias mintis, kurios aktualios socialistams. Pirmiausia, ačiū už atliktą darbą ir norėčiau jūs patikinti, kad glaučiai ir toliau bendratarbiausime su jumis. Jūs teisingai paminėjote, kad čia kalbame ne tik apie finansinės problemas, Galiausiai kalbame apie mūsų visų bėdų priežastį. Daugelį šalių mažas jungtinės įmonės sudaro 90 procentų e, darbo vietų, sukuria 90 procentų. 90 procentų prarastų darbo vietų yra susijęs su tuo, kad tos mažas įmonės tiesiog dingo, bankrutavo. Mano šalyje jų taip pat šlugo daug. 90 procentų mažų įmonių užsidaro dėl to, kad trūksta finansavimo. Ir čia aš nekalbu apie rinkos sustabarėjimą, tiesiog neužtenka pakankamai priemonių likvidumui užtikrinti, dėl to tos įmonės užsidaro. Mes manome, jog yra būtina e, tai tą klausimą nagrinėti, kelti jį mūsų komitete, užimtumo komitete. Aš norėčiau pasakyti, kad remsime tuos pakeitimus, kurius jūs pateiksite. Du dalykai yra svarbus mums, be abejo. Svarbu pabrėžti tai, kad labai trūksta informacijos, nes finansavimo priemonėmis nepasinaudojama. Nes MVI nežino, kad tos priemonės egzistuoja. Tad svarbu e, Tad, tad kam pradėti projektus, jeigu nieko apie juos nežino tie, kam tie projektai skirti. Įmonės, kurios yra labiau pažeidžiamos, kurios patiria sunkumų, galėtų galbūt pasinaudoti tomis priemonėmis, jeigu apie jas žinotų. Kitas dalykas, ypač pietų Europoje dabar tenka konstatuoti paklausos nuosmukį. Šioms įmonėms tenka ieškoti savo nišos išorės rinkose. Ir man atrodo, tai yra būtinas dalykas. Mažas ir nes įmonės nuolatos susidurdavo su šiais sunkumais. Finansavimo jums nuolat trūko. Ir kitose rinkose rasti savo vietą mažai ar vidutinė įmonė yra tikrai labai sunku. Norėčiau, kad jūs pabrėžtumėte veiklos internacionalizavimo aspektą savo pranešime. Būtina padėti šioms įmonėms ieškoti nišų kitose rinkose, kitų šalių rinkose. Tai yra de delikatus klausimas, bet jį būtina kelti ir spręsti. Ačiū. Ar norėtumėte vėl kalbėti, gerbimo kolegė? Jei nėra kitų komentarų, labai trumpai atsakysiu. Ačiū už šias konstruktyves pastabas dėl informacijos tokos. Manyčiau, kad septintoje dalyje apie tai rašoma, nes rašoma, kad trūksta žinių ir trūksta informacijos apie pasiūlą. Taigi toks atsakymas į pirmą dalyką, kuris kelia jums susirūpinimą, o antras dalykas - išorės rinkų vystimasis. Pritarčiau jums. Mes tai nurodėme ankstesnėje nuomonėje apie MVI, rašydami apie eksportą. Ir norėčiau jums dar priminti, kad galite teikti pakeitimus. Ačiū. Dann vielen Dank. Wie gerade erwähnt worden ist, ähm, hat der EK. Ačiū, kaip ką tik minėta, Ekon atidėjo balsavimą, taigi užimtumo komitete terminas yra spalio antrą dieną. O lapkričio šeštą dieną aptarsime pateiktus pakeitimus, bet šios datos dar nėra galutinės. O Balsavimas vyks lapkričio 29 dieną. Taigi ačiū Jums. O dabar grįžkime prie 25 darbo tvarkės klausimo koncesijos sutarčių skirimas pranešėja yra ponė Hendel. Iš karto suteikiu Jums žodį. Ačiū pirmininkė. Mums reikėjo pateikti savo nuomonę vidaus rinkos direktorate. Tai yra naujas, nauja nuomonė, kurioje priepiama naujas rytis. Ir Europos parlamente mes taip pat atsižvelgėme į rulę tą skaitą. Abejojama, ar reikalinga tokia direktyva. Aš konsultavausi su įvairiais ekspertais, rengdama šią nuomonę, jie taip pat išsakė tas pačias abejonės kai dėl temos sudėtingumo ji tokia pat sudėtinga kaip ir viešųjų pirkimų klausimas. Esame abejonių, kad galime atsidurti tokioje situacijoje, kai kitais metais, kai reikės įgyvendinti, tai reikės dar įgyvendinimo direktyvos. Ne viena šalis ypač Vokietijos aukštieji rūmai e, parengė subsidiar, perspėjimą dėl subsidiarumo. Ir vyks diskusijos vidaus rinkos komitete. Pranešėjas nutarė perrašyti dokumentą, taigi mūsų užduotis yra lengvesnė bet yra tokių klausimų, dėl kurių yra sutarimas. Mūsų nuomonė ši direktyva kištus į visą viešųjų pirkimų sritį. Viešųjų pirkimų, kuriuos vykdo vietos, regioninės valdžios institucijos ir taip pat trukdytų priimti, laisvai priimti sprendimus šioje srityje. Ir pakeitimuose tai nurodoma, pateikta 80 pakeitimų. Dauguma pakeitimų yra susiję su tais, tomis pačiomis dokumento dalimis. Taigi norėčiau padėkoti kolegoms pateikusiems pakeitimus, nes akivaizdu, kad visų nuomonė panaši ir per kitą posėdį galėsime aptarti kompromisinius pakeitimus, kurie jau irgi beveik parengti. O dabar svarbiausi dalykai, kuriuos norėčiau paminėti. Puiku, kad direktyvoje pabrėžiama tai, kad tose srityse, kuriuose sudaromos koncesijų sutartys, reikėtų rinktis pagal mažiausios kainos kriterijų. ir nesinorėtų, kad tas kriterijus nebūtų taikomas skaidriai. Labai svarbus klausimas yra ir kokybė, o kaina tai yra toks kintamasis veiksnys ir mes jau nekartą tai aptarime. Antras dalykas - tai vienodas darbo užmokestis už vienodą darbą, tai irgi yra labai svarbus klausimas. taip pat bendrovių darbuotojų perkelimas, jeigu darbuotojai dirba pagal vieną koncesijos sutartį, o po to pagal kitą, kokias sąlygas reikėtų taikyti. Mes ankstesniuose pranešimuose tuos klausimus aptarėme. Taip pat susirūpinimą kelia bendroji ir individualioji atsakomybė įvairių rangovų atsakomybė. Šiame pasiūlyme komisija rašo apie socialinius klausimus, švietimą ir kultūrą, kad šie klausimai nebūtų taikymos rytyje. Tai yra įvairios paslaugos, vandens tiekimas, van, ir kiti dalykai, manau, kad mes juos dar paliesime, kaip tarinėsime kompromisinius pasiūlymus. Dar vienas aspektas, kuris yra svarbus, tai nediskriminavimo klausimas ir lyčių lygybės klausimas. Manyčiau, kad visi sutarėme dėl šių klausimų ir tuo tikslu pateiksiu pasiūlymus. Manau, kad galėsime e, komitete prieiti vieningos nuomonės. Muito obrigada, senhora eh, Presidente. Eu começo por. Eh, Dėkuoju, ponė pirmininkė. Noriu pradėti nuo padėkos ponui Hendu už jo pasiūlymus kompromisams. Jis minėjo kompromiso pasiūlymus ir jis iš tikrųjų atliko didžiulį darbą. E, atsižvelgiant į tą pradinę analizę, greičiau pasakyti štai, ką manau, kad mano frakcija galės tos kompromisus paremti. Ir galvoju, kad tie siūlymai, kuriuos gavome, regis nėra vertimo, ar ne? Aš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 O aš, pirmininkė sako, puikiai girdžiu vokišką vertimą. Esu pirmą, nusistačius pirmą kanalą ir girdžiu danų kalbą. Taigi kalbėtojas tiesiog suklydo, susireguliuodamas kokią kanalą klausyti. Na, iš naujo pasakysiu. Pirmiausia, sveikinu pranešėją ir dėkoju už didžiulį atliktą darbą. Ačiū už atsiusus kompromisinius pakeitimus. E, po tos pradinės analizės man susidarė toks įspūdis, kad mano frakcija galės tuos kompromisinius pasiūlymus paremti. Tie siūlymai turėtų apimti tas temas, kurias aš minėjau ir savo pakeitimuose. Mes turime aiškius tikslus, kuriuos turime pasiekti. Mes galime sakyti, kad komisijos tekstas dabar yra reikšmingai pagerintas to bendro darbo dėka. Ir norėjau pasakyti, kad jaučiame susirūpinimą, kurį reiškia socialiniai partneriai, nes jie yra susirūpinę dėl šios direktyvos galimo poveikio darbo sąlygoms dirbantiems pagal koncesijos sutartis. Šie pakeitimai numato socialinius kriterijus tam tikrus e, surašant sutartis ir dažniausiai mažiausia kaina nebėra vienintelis kriterijus. Mes galime laimiai išvengti socialinio dempingo situacijų. Aš jau sakiau, kad aš pasi... nusinčiau iš pradžių 25 pakeitimus ir pamėginau užtikrinti daugiau skaidrumo ir didesnio taisyklių aiškumo, kad būtų galima išvengti bet kokio vidaus rinkos iškraipimo. Manau, kad yra labai svarbu, kad būtų užtikrinti tinkamai socialiniai kriterijai ir kad būtų laikomasi tarptautinių aplinkosaugos konvencijų, kai tenka spręsti, kas galiausiai gaus koncesijos sutartį, kas ją pasirašys. Yra gyvybiškai svarbu išvengti ekonominių klausimų dominavimo. Privalu atsižvelgti visą eilę kitų faktorių, tokių kaip aplinkosauga, tvarumas ir suprantama kokybė tų teikiamų paslaugų. Dėkoju. Ačiū. Nematau, kad būtų daugiau kolegų norinčių pasisakyti. Norite tarti žodį, kolegė, taip? Laiko turime labai nedaug. Tad pirmas pasikeitimas nuomonėmis įvyko. Pamėginsime tartis dėl kompromisų ir aš manau, kad tada tai bus įmanoma. Dėkuoju. Kolegė dar prašo žodžio. Grazie Presidente, sarò <clears throat> brevissima, perché come ha detto il collega Ender con cui... Eh, Dėkoju, labai trumpai. Norėčiau padėkoti kolegai, kuris pristatė labai technišką ir sudėtingą pranešimą, tačiau norėčiau sugrįžti prie tų pakeitimų, kuriuos pateikiau. Pane Strela irgi pakeitė labai daug pakeitimų e, apie koncesijos apibrėžimą. Čia yra e, tie pakeitimai apie e, ekonominį vaidmenį, apie terminologiją techno, direktyvoje, kaip kontraktas apibrėžiamas. Taip pat kaip paslaugos ir viena ir kitai pusiai gali būti naudingos, rizika, kokia gali kilti sutartį sudarančios šalis ir visi kiti, kas su tuo kontraktu susiję, tai turi atsižvelgti. Taip pat e, sutartys už mažesnę negu 5000 e, eurų sumą, tokios turi būti sutartys Mm, tokios sutartys neturi eiti per konkursą. Taip pat yra kalbama apie kitus dokumentus, kurie turi būti prie, pateikiami kaip priedas. Aš jau pateikiau pakeitimus, dabar norėčiau pateikti e, porą pasiūlymų. Dėl subsidarumo principo laikymosi vietinė valdžia visuomet turi pati galėti pasirinkti kokiems trečiesiems asmenims suteikti kontraktą, jeigu darbų vykdymas patikėtas tretiesiems asmenims, tai turi būti numatyta, kokiu dokumentu bus pasiremta, ar tai sutartimi, ar tai e, vienokia ir kitokia sutartimi. Dėl supaprastinimo taip pat reikėtų pagalvoti apie supaprastinimą, e, tai išeitų į naudą ir darb, darbuotojams, ir darbdaviams. Ačiū, dar paprašė žodžio komisija, bet labai labai trumpai paprašysiu kalbėti. Ačiū pirmininkė, pasistengsime kalbėti labai trumpai. Ačiū pranešėjai už nuomonės projektą. E, Tik norėčiau paaiškinti keletą dalykų, kurie buvo paminėti, juos paminėjo ir pranešėjai, ir kalbėjusieji. Pirmiausia, leiskite patikinti jūs, kad ši, direkt, šia direktyva nesiekiama privatizuoti paslaugų ar apriboti valstybės institucijų laisvę. Joms tiesiog reikia teikti geriausias paslaugas, kokias gali. Taigi reikėtų tai gal plačiau nurodyti. Iš esmės, ši direktyva nesumenkina tokio principo. Valstybėms narėms patiek, suteikiama visiška laisvė nustatyti ekonominio e, intereso paslaugas. Su šio dokumento pagalba bus daugiau skaidrumo ir nebus diskriminacijos viešųjų pirkimų srityje, nes viešieji pirkimai yra didesnės lėšos, kaip išleidžiamo didesnės problemos, kaip išleidžiamos valstybinės lėšos priežastis. Tokiu būdu bus e, sudarytos vienodos sąlygos visiems ūkio subjektams. Ir paskutinė pastaba šioje direktyvoje. Nurodoma, kad galima atsižvelgti ir įvairius socialinius ir ekonominius kriterijus ir jokių būdų nesumenkinami antriniai teisės aktai, kuriais nurodomos reglamentuojamos darbo sąlygos. Ir suprantama, kreipkitės į komisiją, kai tik reikės pagalbos dirbant su šiuo dokumentu. Ačiū. Klarstellungen noch. Am 9. Oktober werden wir darüber im äh, Ausschuss. Dėkoju. Už šį patikstinimą balsuosime spalio 9 dieną. 27. darbo atvarkės punktas. Paskutinis. Dar vienas klausimas. Sveikiname mūsų ekspertus ir ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Mūsų klausimas, vadinasi, su asbesto susiję pavojai sveikatai darbe ir vis dar esančios asbesto pašalinimo galimybės. Mes sulaukėme iniciatyvinio pranešimo, kurį svarstysime spalio mėnesio pradžioje. Norėčiau pirmiausia suteikti žodį pranešėjui. Prašau. Because... Ačiū pirmininkė, pasistengsiu kalbėti trumpai, nes jau šiek tiek vėluojame. Šie klausimai turėjo prasidėti truputėlį anksčiau. Aš esu parengęs pirmąjį pranešimą dėl asbesto ir tai buvo mano pirmas pranešimas prieš 30 metų, kai tapau Europos parlamento nariu. Per tą laiką tie asmenys, kurie su manimi dirbo, Tai Alex Faulkne, parlamento narys iš Škotijos. Ir jis teigia, kad asbestozė sirgo dirbantys laivų statykloje ir dėja, mano, šis parlamento narys taip pat mirė nuo asbestozės. Tiesiog nėra jokio saugaus e, patiriama poveikio lygmens e, ir mirtis ištinka po 30-40 metų, taigi tas laikotarpis yra pakankamai ilgas. Nuo pirmojo dokumento, nuo pirmosios direktyvos jau yra parengta daug įvairių direktyvų tuo klausimu, jau uždrausta pardavinėti asbestą įvairiomis formomis. Taip pat buvo parengta daug direktyvų, kaip apsaugoti darbuotojus nuo asbesto poveikio buvo parengtos taisyklės dėl saugaus pašalinimo, transportavimo, bet problemos neišsprendėme. Vis dar yra daug sprendimo laukiančių klausimų. Draudimas galioja, tačiau yra milijonai tonų asbesto laivuose, traukiniuose, pastatuose ir ne tik valstybiniuose, tokiuose kaip ligoninėse, mokyklose, bet ir privačiuose. Ir vaikai patiria asbesto poveikį. O tai gali sukelti po 30 metų asbestozę ar e, kitą ligą ir gali po 30-40 metų e, ištikti mirtis. Europoje kiekvienais metais yra diagnozuojama daug su asbestu susijusių lygų ir manyčiau, kad tai dar ne viršūnė, susirgymų skaičius daugės per kitus metus. Pirmiausia, dar leiskite pasakyti štai ką, nors draudimas galioja, nėra jokios stebėsenos sistemos, dėl asbesto importavimo. Vis dar importuojami šie produktai ir trys valstybės narės naudojasi nukrypti leidžiančią nuostatą dėl, tai yra inkstų dializės įrangoje, o kitos valstybės narės jau turi saugias, saugias alternatyvas ir asbesto nenaudoja. O dabar norėčiau pasakyti ekspertams, kad aš kaip pranešėjas e, jau teigiau, kad nėra saugaus lygmens, jau sakiau, kad milijonai tonų asbesto yra ES infrastruktūros e, objektuose, kad valstybės narės teikia mokymus, kaip dirbti su asbestu. Asbe, atliekamas e, statybų, statybų priežiūros darbai ir taip pat tyriamas asbesto poveikis. Jauni darbuotojai gali netaip lengvai atpažinti asbestą, kai susidurs su juo dėl asbesto suradimo, nustatymo, pašalinimo. Tai jau vyksta įvairios įmonės jau žino, turi žinių, kur yra asbestas ir kur darbuotojai gali su juo susidurti. Ir man tai dabar kelia didžiausią susirūpinimą. Sakiau, kad kalbėsiu trumpai, bet jau ilgai kalbu. Dar norėčiau labai trumpai paminėti savo pranešimo dalių pavadinimus. Tai yra kvalifikacijos ir mokymas, Mums reikia geresnių vienodų sąlygų švietimo ir mokymo srityje, asbesto pašalinimo programos, kaip atpažinti asbestą, o taip pat ir asbesto sukeltas ligas, kaip paremti asbesto aukų grupės, nes asbesto aukų grupės jau atliko daug puikaus darbo, tačiau vis tiek joms trūksta paramos. Taip pat rašoma apie esbesto eksportą į besivystančią šalis. Nežinau, ar matėte vaizdo medžiagą, kai jauni žmonės, jaunuoliai Bangladešiai šardo europinius laivus, kuriuose yra daug esbesto. Taigi vaikai patiria mm, šią riziką. Taip pat pateikiau galimas strategijas, kaip visame pasaulyje pašalinti esbestą ir norėtųsi, kad ir kitos šalys sektų ES pavyzdžių, uždraudžiant asbestą, bet vis tiek problemų yra ir uždraudus. Aš e, pakviečiau teisininką, kuris dirba Vokietijoje, jis padeda asmenims patyrusiems asbesto poveikį, bet taip pat ir jų šeimoms, nes Man teko susidurti su moterimi, su telefonų e, inžinierijos darbuotojo žmona. Ji vakarais kalbdavo savo sutoktinio drabužius ir taip patyrė asbesto poveikį. Taigi e, dabar būtų puiku suteikti žodį ekspertams. Thank you for your introduction. Um, Dėkoju iš jūsų įvadinį žodį. Norėčiau informuoti, kad galite daugiau informacijos rasti savo plankuose. O dabar norėčiau steigti žodį mūsų ekspertams. 10 minučių kiekvienam. Pradėkime nuo ponios Sedlaček. Ji yra Europos saugos ir sveikatos darbe agentūros direktorė. Prašom, žodis jums. Dėkoju. Man iš tikrųjų susidaro toks įspūdis kaip dežavi. Nes 1982 metais pabaigusi medicinos studijas ir pradėjusi dirbti darbo inspekcijai pradėjau dirbti su asbestu. Ir tarp 83 bei 90 metų Austrija kaip tik tais ir kovojo dėl to, kad azbestas būtų uždraustas. Pagret su ta kova vyko ekspertizės, labai prieštaringi rezultatai kartais mus pasiekdavo, tačiau vis tik tais e, uždraudimą asbesto pavyko 90-ais pasiekti. 92 mūsų, pavyzdžiui, pasiekė Vokietija, 2002 visa Europa. Bet aišku, kaip sakė kolega, istorija toli gražu dar nepasibaigė. Istorija e, Austrijoje e, su asbestu gana liūdna situacija, turime Ternito gamyklą, e, kitos gamyklos dar daro cementą asbesto pagrindu. E, ir mes ėmėmės kai kurių griežtų saugumo priemonė, priemonių tose įmonėse. Tačiau vis tik tais buvo ilgas laukimo laikotarpis, e, ilgas inkubacinis periodas, e, jeigu žmogus paveikiamas asbestų kartais net iki 50 metų. Jeigu, pavyzdžiui, greunamas kažkoks tai pastatas arba pertvarkomas, tai poveikis asbesto gali būti labai didžiulis. Aš labai džiaugiuosi, kad galiu šiandieną dalyvauti posėdėje kaip EUOSA e direktorė. Mes neturime pamiršti, kad visoje gamybos grandinėje ir naudojimo grandinėje nuo pat statybos iki e, tos grandinės suardymo neįmanoma su asbestu, su asbestu dirbti visiškai saugiomis sąlygomis. Štai matote dvi plaučių nuotraukas. Kairėje normali nuotrauka, o dešinėje e, asbestozės sukeltas vėžys. Iš tiesų, Asbestas yra silikatas, kuris yra sukel, sukeliamas e, e, skaidulų e, ir patenka į audinius įkvėpimo metu. Kaupiasi organizme ir visiškai neįmanoma imuniniai sistemai kovoti su tomis skaidulomis. Tie, kurie susidūrė su asbestozės sergančiai žmonėmis, labai greitai suprato, kad tie žmonės pabaigoje tiesiog net nebegali trijų ar keturių žingsnių nueiti, nes jiems didžiulis degonės trūkumas ištinka. Ir mizotelioma, gerklės vėžys, E, žarnų vėžys, taip pat asbe, asbestas turi įtakos kardiovaskuliarinėms lygoms. Jau turėjau progos papasakoti, kad asbestas kai kada pasižymi labai geromis savybėmis, labai atsparus šilumai, spaudimui, cheminėms medžiagoms. Todėl po antro pasaulinio karo iki 95 metų net praktiškai visuose sektoriuose asbestas būdavo naudojamas, o šiandieną turime nešti tą praeities mūsų užkrautą naštą, nes visas asbestas, kuris liko pastatuose, ar statybos, gamybos aikštelėse turi būti kažkaip tai likviduotas. Ir laivų statyboje, ir metalurgijos pramonėje asbestas buvo naudojamas e, kaip e, šilumos izolacija, taip pat kaip elektrinė izolacija. Naudojamas asbestas buvo pneumatikos gamyboje, pneumatinio nesirangos Ir dabar mes tiesiog turime nešti tą praeities mums užkrautą naštą, dėl to ir vyksta visi valymo, išardymo, e, transportavimo, saugojimo darbai. Visa grandinė e, labai didžiulė e, ir toje grandinėje nuolatos turi būti laikomasi įvairiopų saugumo priemonių. Tačiau dar kartą konstatuoju, kad saugumą šimtų procentų užtikrinti neįmanoma. Manau, kad žmonės dabar jau puikiai suprato, koks pavojingas yra asbestas, bet prie to dar prisideda Kinijos, Rusijos asbestas. Ten be jokių apribojimų šios medžiagos naudojamos norėčiau trumpai pristatyti Europos saugumo ir sveikatos organizacijos veiklą e, asbesto srityje. 2003 metais prisijungėme prie Dresdeno deklaracijos, kurioje priminama, kad saugumo priemonės turi būti numatytos kada susidurėma su medžiagomis, į kurių sudėtį įeina asbestas. Mes taip pat pravedėme dvi kampanijas 2004 metais. Mes ypatingą dėmesį skiriame e, statybos ir su jie susijusiai pramoniai. 2011 metais buvo pradėta dviejų metų kampanija, kuri skirta asbesto išvalymo darbams Visus darbus, kuriuos atlikome, jeigu jūs domina, galite susirasti internete mūsų tinklalapyje. Labai lengva su ta medžiaga susipažinti. Darb... Mes taip pat e, dirbome informacinį darbą ES lygmenių, tai yra ir kontrolės institucija. Ir žinoma, rengiame informaciją, kurią pateikiame visuomeniai. E, kadangi turiu laikytis kalbėjimo reglamento, turėčiau dar priminti, kad darbo inspekcija sprendžia susijusius su asbestų klausimus visose valstybėse narėse. Darbo inspektoriai žino, į ką reikia atkreipti dėmesį. Ir po tos kampanijos darbo inspektoriai pareiškė, kad jie vieni problemos išspręsti nepadės. Reikia, kad visi suinteresuotieji ir e, profsąjungos ir darbuotojai eitų vieną linkmę, jeigu norime problemą kažkaip išspręsti. Tai buvo jau nekarta minėta. Jauni darbuotojai, pavyzdžiui, statybos sektoriuje dirbantis niekada nėra susidūrę su asbestu ir jiems sunku atpažinti, uh, jeigu, sakykime, greunant kažkokį pastatą su tuo asbestu susiduria, nes nėra registro arba bent jau prieinamo registro ar pakankamai skaidraus, kuriame būtų atspindėta pastatai, kuriuose asbesto yra. Renovacijos, sveikatinimo darbai vyksta, žinoma, rizika vertinama. Tai yra amžinas e, klausimas, bet tas rizikos įvertinimas tikrai nepakankamas. Netgi metodų tinkamų nėra, kaip tą galima būtų geriau padaryti. Mes norime, kad e, griovimas asbesto, e, norime pasakyti, kad griovimas, saugojimas ir transportavimas kelia didžiulių problemų. ir darbuotojai, ir įmonės, kurios greuna asbestinius statinius, transportuoja atliekas ir saugoja, nėra sertifikuotos ir nėra pakankamai gerai informuotos. Taigi, bendrai paėmus, tos informacijos ir skaidrumo labai labai trūksta. Galime konstatuoti, kad valstybėse narėse gana nedaug atvejų, kada susidurima su asbestu, tačiau pakankamai tie atvejai yra reguliarūs, ypatingai greunant pastatus, transportuojant ir saugojant. Tai ne tik tais pasakytina apie statybos pramonę, bet ir apie geležinkelį, apie perdirbimo pramonę, apie stogų dengim, dengim, dengiai, dengimą. Pavyzdžiui, geležinkelio transporte yra asbesto ir e, dviejų tipų asbesto. Yra asbesto cemente ir injekcinių būdų patenkančio asbesto. Ir e, tai rizikinga ir toksiška. Ką rekomenduojame, remdamiesi tos kampanijos rezultatais? Rekomenduojame skaidriai ir gerai informuoti žmonės, kokia rizika gali kilti dėl asbesto, kiekvieną darbuotoją reikėtų suprantamai ir gerai informuoti, e, vietoje informuoti visus darbuotojus, inspektorius, darbo inspektorius, e, darbdavius, saugumo darbuotojus. Silpniausios vietos yra veiksmai, kurių turėtume imtis identifikavus pavojų darbo vietoje. Dažnai trūksta ir skaidrumo, ir trūksta e, koordinacijos darbo vietoje bei teiksingų veiksmų. Tad koordinavimas veiksmų turi būti atliekamas ekspertų, e, bent jau atsakomybė, kas ką turi daryti, turi būti paskirstyta labai aiškiai. Medžiagos, į kurių sudėti įeina asbestas, taip pat turi būti aiškiai nurodytos, ne tik tais darbuotojams, bet ir apskritai visiems, kurie gali su tomis medžiagomis susidurti. Ir aišku, atliekos, kurių sudėtyje yra asbesto, bei tų atliekų perdirbimas irgi yra labai rizikingas. Dėl to būtina imtis reikiamų priemonių suteikti reikiamus, reikiamą, dokumentaciją, reikiamą dokumentaciją bei informaciją ir reguliariai kontroliuoti. Viena iš išvadų, kurią pasidarėme po kampanijos, kurią atliko darbo inspektoriai, kaip jau minėjau, buvo ta, kad vieniems darbo inspektoriams nepavyks pagerinti sąlygų, darbo sąlygų kurie, tų žmonių, kurie dirba su asbestu. Tai būtų tikslinga, jeigu visi kartu susitelktų ir dirbtų, siekdami sumažinti riziką ir užbėgti jai už akių. Būtent tokių išvadų priejo darbo inspektoriai visi ir profsąjunga ir inspektoriai ir darbdaviai turi eiti vieną linkmę. Jau baigiau, nebent dar beliko priminti jums, kad priežasčių, dėl ko reikia asbestą visiškai uždrausti, yra be galo daug. Jeigu yra e, asbesto kažkie, kažko tai sudėtyje, tai ties e, nulinės rizikos pasiekti neįmanoma – Žinoma, galime dirbti su asbestu, bet e, taisyklių, taisyklių jau yra, bet jų vienų tokių, kokių dabar yra sukurta, nepakanka. Dabar esu pasirengusi atsakyti jūsų klausimus, pirmininkė. Ačiū Jums. Žodį suteiku, suteikiu Timo Tumi, Suomijos darbuotojų sveikatos instituto atstovui. Um, so Ačiū pirmininkė. Aš atstovauju profesiniai sveikatos institutui, tai yra ekspertų institutas, kuriame atliekami tyrimai susiję su profesinė sveikata ir sauga. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad e, su asbestu ir su asbestu susijusiamis lygomis dirbu nuo savo dok daktarinės disertacijos parašymo laikų. Ir mano disertacija, kurią prašiau, apsiginiau 94 metais, vadinosi e, e, asbesto patiriamas poveikis mesoteliomos, kurį patiria mesoteliomos pacientai. Taip pat esu laboratorijos vadovas ir esu komiteto ekspertas, bet norėčiau pasakyti, kad esu čia, todėl, kad esu ekspertų komiteto narys, kur šis komitetas dirba nacionalinės teisės aktų reglamentuojančių asbestą srityje, taigi galiu pasidalinti patirtimi, kurią įgyjau, įgyjau Suomijoje, jeigu ji bus naudinga šios diskusijos metu. Labai trumpai norėčiau pristatyti, kas vyksta pasaulyje. Žinome, kad asbestas vis dar gaminamas ir 2 milijonai tonų per metus, taigi pakankamai daug, daugiausia Rusijoje, Kinijoje ir kai kuriuose kitose šalyse. Ypač vis dar Kanadoje. Daug žmonių vis dar patiria asbesto poveikį ir labai daug iš jų miršta nuo lygų susijusių su asbesto poveikiu. Moksliniai tyrimai parodė, kad visų rūšių asbestas, kuris čia yra paminėtas, gali sukelti vėžį. Ir šiuo metu vis dar vyksta diskusijos, ar yra kokiu nors skirtumu ar koks, kokia nors asbesto rūšis, kokia nors asbesto rūšis yra saugesnė nei kita. Norėčiau priminti, kad e, kalbant apie vėžį, kurį sukelia profesinės lygos, tai e, nuo asbesto sukeltų lygų miršta beveik pusė pacientų. Šiek tiek skaičių apie asbestą, kad jis vis dar, jo gavyba vis dar vyksta. Štai yra nuotraukos iš asbesto kasyklų Rusijoje ir nuotraukos iš gamyklos. Matote, asbestas yra kaip pilki milteliai. Dar kartą norėčiau priminti, kad asbesto mineralai susideda iš plaušelių, ir tai yra labai ypatinga šios medžiagos savybė. Taip asbestas atrodo žiūrint per mikroskopą. Tai yra plaušeliai, tai yra plaušinė medžiaga. Yra e, tam, nustatytos tam tikros ribos dėl patiriamos besto poveikio ir tos ribos nustatytos kubiniam oro centimetrui ir lyginant darbo sąlygas, tai yra oro, tai 0,1 pluoštelės kubinėme centimetre ir o jeigu asbes oras yra išvalytas, jeigu jame jau nėra asbesto, tai vadinasi vis tiek yra viena dešimtoji plaušelių kubinėme centimetre. Asbesto patiriamas asbesto poveikis patiriamas įkvepiant. Tai gali vykti ir darbo aplinkoje, ir kitoje aplinkoje, pavyzdžiui, jeigu vyksta statybos arba jeigu vykdomi griovimo darbai ir dulkių kiekis nekontroliuojamas ir dulkės sklinda po visur. Arba, pavyzdžiui, jeigu sunkvežimis pakrauta sunkvežimio atliekų važinėja aplink keldamas dulkės ore. Taigi irgi gali būti patiriamas poveikis. Taip pat mūsų pastatuose yra, vis dar yra asbesto turinčių medžiagų. Ir kaip minėjo prieš mane kalbėjusi daktarė, asbestas kaupėsi plaučiuose ir išlieka labai ilgai. praktiškai visam gyvenimui. Tie plaušeliai lieka organizme. Asbesto sukeltos lygos paprastai prasideda po labai ilgo poveikio, laikotarpio po poveikio. Dėl asbesto sukeltų lygų dar kartą pasikartosiu. Štai yra tos situacijos, kai patiriamas asbesto poveikis darbinėje situacijoje arba mūsų pančioje aplinkoje, tai galėtume pasakyti, kad tai vyksta pašalinant asbestą, atliekančios darbus, vykdant statybos darbus. Taip pat, kai asbestas yra paliekamas pastate arba prietaisuose, tai jo poveikį gali patirti daug žmonių, tie, kurie dirba su elektra, vandentiekiu, dujų, dujinių prietaisų priežiūra. Taip pat jeigu nelegaliai, neteisėtai yra išmesta, išmetamas asbestas. Na ir kasybos srityje dirbantys darbuotojai, taip pat statybvietėse dirbantys darbuotojai, jie gali patirti asbesto poveikį net tada, jeigu anksčiau dirbožėmėje yra buvę asbesto. Pastatų viduje, kaip jau minėjau, irgi galima patirti asbesto poveikį. Pavyzdžiui, Suomijoje 50 procentų asbesto yra pastatuose ir vis dar tebėra, net po tiek daug metų, kai jau pradėta šalinti asbestą. Taip pat, jeigu nesirūpinama e, dulkių lokalizavimu, atliekant griovimo darbus, tuomet irgi galima patirti asbesto poveikį. Apibendrindamas pasakysiu, kad galima asbestą šalinti saugiai, techniškai tai yra įmanoma. Yra pakankamai žinių, pakankamai geros praktikos ir pakankamai patirties, kaip tai padaryti, bet reikia daug mokymo, bendradarbiavimo, dalyjimos informacija, kad būtų galimas, pa, galima pasiekti galutinį tikslą, tai yra pašalinti visą asbestą. Štai yra keletas pasiūlymų ir jie yra susijęs su Suomijos teisės aktais Mes nustatėme, kad švietimas, kompetencija yra labai svarbus dalykai ir kad reikėtų šviesti vadovus, meistrus, darbuotojus. Ir švietimas turi būti testinis ir visi suinteresuotieji asmenys turi jį remti. Taip pat labai svarbi kompetenciją. Reikia, kad patys profesionalai, specialistai patys motivuotai atliktų darbą. Darbuotojai, kurie dirba su asbestu, jie turi būti informuoti apie tai. Tai susijęs su sveikatos problemomis, toliau turi būti tikrinama darbuotojų sveikata ir teikiami, teikiamos konsultacijos dėl saugos turi būti nurodoma, kaip pavojingai yra, koks pavojingas asbesto poveikis ir kaip svarbu apsaugoti kvėpavimo takus. Mano nuomonė taip pat labai svarbu, kad, reik, kad būtų nustatyta, kur dabar yra asbesto, kad dokumentuose tai būtų aiškiai nurodyta, kad būtų išvengta asbesto poveikio tuo met, kai tie pastatai bus remontuojami ar rekonstruojami. Ačiū. Thank you, Mr. Tuomi, for your contribution. Ačiū, ponui Tuomi, už jūsų pasisakymą. Kitas ekspertas yra ponas Vetsmant. Jis yra BAT kartelet, Danijos statybų sektoriaus darbuotojų profesinių sąjungų federacijos sveikatos ir saugos darbė vykdytojas. Jis yra Danas. Žodis jums, prašom. meget øh, beæret over at få lov til at dele nogle af mine øh, meninger omkring asbest og hvordan vi kan komme videre ud med problemerne med det her. Så as, oplægget hedder asbest. Aš esu pareiškė savo nuomonę dėl asbesto. Asbestas yra draudžiamas, tačiau kaip mes žvelgiame į būsimus iššūkius. Trisdešimt metų patirties turiu dirbdamas prie įvairių aspektų, prie kompensacijos klausimų ir taip toliau ir panašiai. Esu bandęs vietos lygmenių vystyti bendratarbiavimą tarp sprendimų prieimėjų ir vietos struktūrų, su laivynų darbuotojais esu dirbęs ir mes esame matę, kad tie žmonės yra paveikti didelių asbesto dozių. Esu dažnai dirbęs prie teisės aktų Danijoje ir prie ES teisės aktų. E, mes rengėme gairias, kaip dirbti su asbestu nacionaliniu lygmeniu, kaip pasitelkti tarptautinę darbo organizaciją šioje srityje. Mes turime veiksmų planą statybų darbuotojams šioje srityje. Norėčiau šiek tiek prie to apsistoti. Kodėl prie tos, to klausimas turime susitelkti? Daugelis valstybių narių yra priemusios įvairius draudimus ar draudimą apskritai naudoti asbestą. 2005 ES asbestas buvo visiškai uždraustas. Paskui vyko įvairiausios dėrybos ir to pas, vieno pastato istorija mus daug ko pamokė. Ir dabar mes žinome, kad turime direktyvą, kuri pasako mums aiškiai, kaip elgtis su asbestu. Ir bet asbesto tebėra laivuose, pastatuose ir taip toliau ir panašiai. Traukiniuose, laivuose, pastatuose, pastat, asbesto galima rasti iki šiol įskaitant ir, kaip jau sakėme, pastatus. Dažnai asbestas yra slepiamas. Nebūtinai ant, tik ant stogo asbesto randama. Jo galima rasti įvairiuose dokose, įvairios plokštės, juo yra dengiamos, tai yra faktas. Net egzistuojant draudimui, problema tebėra. Na, pro, problema ta, kad laikas nėra mūsų sąjungininkas šiuo atveju. Kiekvienas tas ploštelis su asbestu yra kenksmingas, kurie tie, kurie žino, kaip rasti asbestą, dažnai yra tiesiog seni žmonės ir jie nebeturi jėgų ar noro tvarkyti savo namus. Su asbesto poveikį patiria statybose dirbantys žmonės, kai vyksta, pavyzdžiui, pastatinių griovimo darbai ir dažnai jie turi labai menką patirtį, kaip dirbti su asbestu, arba net visai jos neturi ir jie dirba tą griovimo darbą visiškai nesijaudinami dėl to, kad dirba su asbestu. Yra būtina užtikrinti koordinuotus veiksmus, imtis bendros strategijos, kad asbesto problemą būtų galima spręsti labai rimtai. Tai mums, ta mums reikia suregistruoti, kur pastatuose yra asbesto. Mes turime numatyti įpareigojimus ir tolesnius kitose grandyse, pavyzdžiui, kai vyksta profesinis mokymas, mokyti žmonės, kai vyksta statybos irgi aiškinti, kaip asbestas yra žalingas ir kodėl jis yra draudžiamas. Mums būtina nustatyti profesinę riziką ir išsiaiškinti, kaip kompensuosime žalą tiems, kurie dirba su asbestu. Kai kas neuž, ne, nesupranta, kam tos išimtis reikalingos. Kai kurios šalis e, asbestą plačiai tebe naudoja. O, o kitosgi randa alternatyvų. Transporto srityje, pavyzdžiui. Išeičių ieškoma. Kaip pašalinti asbestą iš laivų? E, pavyzdžiui, turėsime išspręsti klausimą, nes paskui tie laivai dažnai keliauja į kitas šalis išardymui. Kaip pašalinti asbestą iki jų išmontavimo tų laivų, tai turėtų būti klausimas. Tai tu, tie klausimai turėtų atsidurti profesinio mokymo ir sveikatos mokymo strategijos pirmosiuose eilutėse. Mums reikia tvirto profesinio pagrindo politiniam veiksmų planui valstybėse narėse ir tuos planus turėtų remti Europos Sąjunga. Ir taip pat reikėtų numatyti tam tikrus ribinius laikotarpius, e, kada asbestas turėtų apskritai išnykti pasaulyje. Turime numatyti stebėsenos mechanizmą ir me, priežiūros mechanizmą, kaip gyvendinami ES teisės aktai mūsų aptariamoje srityje. Mes taip pat matėme, kad Europos parlamentas anksčiau yra šį klausimą kėlęs. Buvo kalbama apie sveikatos profesinį mokymą. Komisija ketino renkti klausimus, kaip spręsti asbesto problemą. Mes remiame valstybę, turėtume paremti valstybės narės, kurios deda pastangas rengti nacionalinius veiksmų planus, kurių tikslas yra asbesto pašalinimas. Leiskite priminti, kad tai dar vyksta ne visur. Tad būtina parengti naują strategiją, kurią galėtų parengti Europos komisija. Ir galiausiai turi būti parengti nacionaliniai veiksmų planai kur būtų pateikta informacija apie švietimą, mokymą, e, e, valymą tų vietų, kur asbestų dar yra, apie senų pramonės statinių e, valymą, kad būtų pašalintas asbestas. Ir asbestas turi būti pašalintas iš visur be jokių diskusijų. Ir, pavyzdžiui, modernizuojant namą, pavyzdžiui, asbestų vietos neturi likti visiškai name. Visą tai yra mūsų pačių labui. Pono Jūs išklausiau pasisakymą diskusijų pradžioje. Tai yra, jis yra parengęs iniciatyvinį pranešimą. Europos parlamentas jį svarstys. Aš manau, kad mes aptarėme panašias rytis, tokias kaip, pavyzdžiui, stebėsenos rytį ar apžvalgą, siekiant išsiaiškinti, kur asbesto dar yra. Mums būtina turėti veiksmų planus, tačiau prieš tai Turime išsiaiškinti, o kur tas asbestas yra. Mums reikia tokių planų, kurie apima daugybę pastatų. Būtent dėl to reikalingi tie veiksmų planai. Asbesto klausimą galbūt būtų galima integruoti į kitas politikos rytis. Pavyzdžiui, į energetikos ar e, būsto renovavimo programas. Galbūt, pavyzdžiui, energetikos konsultantai kurie pataria namų statytojams, taip pat reikėtų praeiti specialius mokymus, kad jie žinotų, kaip besistatančiam namą žmogui patarti. Taip pat reikėtų numatyti tam tikrus įpareigojimus namų savininkams. Dabar e, darbdaviai turi suregistruoti pastatuose esamą asbestą. Bet, pavyzdžiui, gal asbesto yra tokia namuose, tokia, tokiame name ar pastate, kur darbuotojų nėra. Ar kur darbdavių nėra. O žinoti, kur yra asbestas, yra labai svarbu, ypač kai pastatas greunamas. Visą tai, visi tie klausimai turi eiti į profesinį mokymą, kai rengiami statybų darbuotojai, statybų inžinieriai, Ir be abejo, mokymus turėtų praeiti ir inspektoriai, kaip minėjo Krista savo pasisakymo metu. Taigi, daug kalbama apie programas susijusias su asbesto pašalinimu. Reikėtų numatyti galutinę datą, kada ES nebeliks asbesto. Tačiau, jeigu jūs įsivaizduotumėte, kad e, Europoje jau niekas nebepatirs asbesto poveikio nuo rytojaus, tai mes ir toliau matytume, kad tebelieka dar ilgus metus, kai net kai esbestas uždraustas, dar pasireikš jo sukeltos įvairios patologijos. Tų lygų dar patirsime visą ateinantį šimtmetį, net jau nuo rytojus tas esbestas ir būtų nebenaudojamas. Mes kalbame apie paramą asmenims nukentėjusiems nuo esbesto. Mes kalbame apie, eks, apie eksportą, apie eksporto asbesto uždraudimą. Būtina turėti tam tikrą planą, kad su tuo asbesto vaiduokliu Europoje pagaliau būtų susidorota. Na ir galiausiai mums būtina išsiaiškinti, ar mūsų teisės aktai yra pakankami, ar turime reikiamą informaciją, nes paprastai Nedaug Europoje apie asbestą žinoma. Ar informuoti yra tie žmonės, kurie dirba su asbestu ir ar mes e, pakankamai informuojame paprastus žmonės, nes kiekvienas gali paturti bet kada asbesto poveikį. Tad labai svarbu susitarti dėl galutinės datos, kada asbesto Europoje nebebus. Tai būtų puikus signalas, kurį galėtume pasiūsti visam pasauliu. Dėkoju. You Ačiū Jums už pristatymą. O dabar suteiksiu žodį ekspertai, poniai Loriai Kazanalen. Ir ji yra Tarptautinio draudimo naudoti asbestą sekretoriato koordinatorė. Taigi žodis jums. Ačiū. Norėčiau padėkoti šiam komitetui, užimtumo ir socialinių reikalų komitetui, kad pakvietė mane į šį svarbų svarstymą. Tai jau antrasis svarstymas dėl asbesto, kuriame dalyvauju per paskutinės kelias savaitės. Pirmasis įvyko Brazilijoje, nes Brazilijoje rūpiučio mėnesį buvo svarstoma byla dėl asbesto naudojimo šalyje. Asbesto konstitucijoje nurodoma, kad piliečiai turi teisę į sveiką gyvenimą. Taigi, kaip galima leisti naudoti teis, legaliai naudoti teis, toksišką medžiagą. Ir tai yra labai svarbus šiandieninis klausimas. ES pagrindinių laisvių hartijoje nurodoma, kad labai svarbu laikytis teisių darbuotojų, teisių ES konvencijoje nurodoma, kad kiekvieno asmens teisė gyvenimą turi būti saugoma įstatymo, bet tūkstančiai žmonių miršta nuo tokių lygų, kurių galima išvengti dėl asbesto poveikio. Būtų galima paklausti, kas tie žmonės, kur jie yra, nes valstybėse narėse trūksta duomenų apie juos. Ir vien jau todėl ši situacija yra nepateisinama. Yra toks informacijos vakumas ir mes remiamės Europos epidemiologų informaciją dėl mirtingumo. Ir taip pat pridedame ligas, e, kuriomis susirgo kiti vyrai ir moterys dėl asbesto poveikio. Daugiau kaip pusė milijono žmonių mirs nuo asbesto poveikio Dar kartą pakartosiu, kad mirs pusė milijono žmonių. Ir tai yra Šefildo, Grenoblio, Nürnbergo arba Bolonijos gyventojų skaičių atitinkantis skaičius. Šiandien norėčiau susitelkti į specifinius konkrečius klausimus ir tai padaryti per 10 minučių. Tai sudėtinga. Tačiau dalyvaudama kampanijoje prieš uh, asbesto vartojimą. Esu pasiryžusi tai padaryti. Reikia suprasti tragediją. Reikia priboti asbesto sukeltų lygų skaičių. Taip pat reikia atsižvelgti į Europos tragediją, kurią sukėlė asbestas. 2005 metais buvo uždrausta naudoti asbestą, bet mes nesame sveiki visų mūsų plaučiuose yra asbesto. Jeigu pasiseks, tai nesusirksime as, nuo asbesto sukelto, sukeltą lygą. Europos Sąjungoje svarstoma, kokią pagalbą turėtų gauti sergantieji asbestu ir kokią pagalbą gauna. Taip pat nepripažįstami tie atvejai, kai žmonės susirga nuo asbestos, susirga asbestos sukeltomis lygomis, patirdami jų poveikį namie. Taigi tokie žmonės neapskaitomi ir jiems nepadedama. Visoms aukoms turi būti skiriamas atitinkamas gydimas, praktinė pagalba ir kompensacija, nes tai prieštarauja, jeigu jie to negauna, tai prieštarauja ES principams. ES buvo patvirtinti teisės aktai, kuriuose buvo pripažinta nuo asbesto susirgusių asmenų teisės, nepriklausomai nuo lygų ar patirto poveikio. Ir ko trūksta šioje sistemoje? Labai trūksta žinių apie ES direktyvas arba rekomendacijas, kaip apsaugoti žmonės nuo asbesto sukeliamo pavojaus. Rekomenduočiau šiam komitetui nustatyti asbesto pakomitetį, kuris galėtų tarpininkauti, kuris galėtų būti kaip tarpininkas tarp aukų ir jų išrinktų atstovų. Ir tai būtų institucija, kuri galėtų koordinuoti ES asbesto planą ir tuomet būtų galima pradėti tyrimus dėl visų nuo asbesto, asbesto sukeltų lygų. Aukų vaidmuo. Yra 55 grupės, kurios, 57 grupės, kurios teikia paramą aukoms. Pareigūnai turi atlikti daug pareigų kad galėtų padėti asbesto aukoms. Reikalingas finansavimas jų darbui, reikia įtraukti suinteresuotusius ūkio subjektus, aptariant būsimą ES politiką asbesto klausimu. Kaip panaikinti asbesto, kaip apsisaugoti nuo asbesto sukeliamų lygų. Vienintelis būdas yra išvalyti aplinką nuo asbesto o iki to laiko reikia imtis prevencinių priemonių, kad būtų patirtas kuo mažesnis poveikis. Svarbu, kad asbe, žinoti, kad asbesto yra ir pastatuose, ir namuose, ir automobiliuose, reikia žinoti, kur jo yra, reikia, kad būtų nustatytos vietovės, kur asbestas yra gaminamas, kur buvo išmestos asbestų užterštos atliekos. At Darbuotojai turi būti apmokyti tuo klausimu, nes šiuo metu trūksta profesionalumo šalinant asbestą. Reikia, kad šiame sektorėje dirbantys žmonės turėtų atitinkamas kvalifikacijas, kad būtų pagerinta metod, mokymo metodika. Reikia užtikrinti, kad nacionalinės vyriausybės sistemiškai rinktų duomenis apie profesinės asbesto sukeltas ligas, kad būtų galima tobulinti prevencinį darbą. Labai svarbu imtis iniciatyvų kad būtų galima išvengti šio poveikio, remiantis Junktinės karalystės patirtimi rekomenduojama pradėti kampanijas dėl asbestų užterštų mokyklų. Įvairių rūšių asbestas buvo naudojamas mokyklose ir manome, kad 80 procentų pastatų, kuriuose kasdien yra vaikų, yra užterštos asbestu rekomendacijos. Asbesto pakomitetis, kurį įsteigsite, turėtų parengti ES strategiją, kaip naik, išnaikinti asbesto sukeltas ligas, kaip išvalyti aplinką. Tai yra Junktinės karalystės žmonių veidai, kurie mirė nuo mesoteliomos. Tai yra asbesto sukeltas vėžys, nuo kurio mirštama labai greitai, negailestingai. Jis žudo be pasigailėjimo. Europos asbesto aukos nepadarė jokio nusikaltimo. Ir jeigu ir toliau bus pardavinėjami pavojingi produktai ir bus dirbama pavojingoje aplinkoje, bus reikalinga politinė valia, mes galime dirbti geriau, ir šiandien prašome jūsų pagalbos panaikinti šią baisę katastrofą, kad ateities kartos nekentėtų taip, kaip kentėjo jų protėviai. Ačiū. Vielen Dank für Ihren Beitrag. Ich würde jetzt vorschlagen. Dėkuoju už pasisakymą. Siūlau leisti dabar pasisakyti kolegoms. Klausimams skirkite nedaugiau kaip dvi minutės, o tada suteiksime žodį ekspertų, ekspertams. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš jau sakiau, kad trūksta tam tikrų tendencijų bet tie liūdimai, kuriuos čia išgirdom, yra įdomus visiems komiteto nariams. Ir mes galėsime sėkmingai tęsti darbą ir iniciatyvinio pranešimo čia komitete. Na, klausimų kaip ir neturiu, nes pritariu praktiškai viskam, kas buvo pasakyta. Daugiausia jų paminėtų dalykų jau yra paminėti taip pat ir tame pranešimų projekte, kurį parengiau. Tiesiog tai, ką aš girdau, dar bus man simulas peržiūrėti tą pranešimą, pagerinti jį. Aš e, manau, kad 80 procentų mokyklų e, Junktinėje karalystėje užterštų asbestų tai yra įdomus duomenys. Norėčiau pasakyti, kad statybos technikos ir medžiagos buvo kitokios visoje ES ir ne tik Junktinėje karalystėje mokyklos yra užterštos asbesto. Tai, manyčiau, yra problema visoje ES. Be abejo, paminėti pagrindinių teisų hartija irgi buvo labai išmintingas dalykas, nes šį hartiją, šią hartiją aš taip pat paminėsiu savo dokumente. Buvo pateikta taip pat ir konkrečių siūlymų ir tiesiog džiaugsiuosi galėdamas bendradarbiauti su kolegomis ir išsiaiškinti, kaip rasti daugiau sąjungininkų kitose frakcijose ir kaip siekti sutarimo komitete. Na ir dar vienas dalykas – Mums reikia atsižvelgti į siūlymą e, pažymėti tas vietas, kur asbesto yra ir išsiaiškinti, kaip jį pašalinti. Tam reikalingi konkretus įsipareigojimai. Tai klausimą galima kelti, kalbant apie energetikos efektyvumą. Mes turime peržiūrėti visus pastatus visoje Europos Sąjungoje. Tai būtų ideali proga e, atlikti tą asbesto ženklinimą, surasti, kur jis yra ir imtis tam tikrų veiksmų. Kai žiūriu į tą laikotarpį, kada asbesto nebeliks Europoje, norėčiau pasakyti, kad tik viena valstybė, Lenkija, yra parengusi nacionalinį planą, kada nebeliks asbesto. Ir tai turėtų būti 2032 metais. Ir mm, reikėtų, kad ir kitos šalis padirbėtų aktyviau ir pasakytų, kada jos pašalis azvestą iš savo pastatų. Timur Krista minėjo taip pat įdomius dalykus. Buvo kalbama apie poreikį apskritai uždrausti azbestą. Tai yra, aš sakyčiau, moralinis imperatyvas visai Europos Sąjungoje siekti visuotų uždraudimų. 2 milijonai tonų, kurias minėjo Tima, Kinijoje, Rusijoje ir Kanadoje iškasamų yra baisus dalykas. Dažnai tas atvisas atsidūrė besivystančiose šalise. Ir kai kur ta asbestas yra laikoma stebuklinga medžiaga. Ir ES kartais taip ir pristato tą medžiagą, kai parduoda ją besivystančiom šalims. Kanada yra tik vienintelė vakarų valstybė, kuri ir toliau vykdo tą prekybą, kur yra, na, švelniai tariant, šokiruojanti. Aš manau, kad sulaukėm aiškaus signalo, būtina peržiūrėti licenzijavimo tvarką, būtina peržiūrėti darbuotojų mokymo e, sistemas, kad jie žinotų, kaip asbestą atpažinti ir kaip su juo elgtis. Dar du sakinius panaudoju vienas iš mūsų pranešėjų - koordinuota strategija ir holistinis požiūris, visapusės požiūris, kalbant apie asbesto grėsmės. Aš manau, kad yra būtina laikytis to holistinio požiūrio, holistinės strategijos, pažymint, kur yra asbestas ir šalinant jį. Taip pat būtina spręsti ir kartu susijusius klausimus, o būtent parama nukentėjusiesiems, mokymo klausimai e, irgi turėtų būti su, su tuo susiję dalykai. Komiteto nariai netrukus sulauks dokumento projekto. Visiems dėkoju uždėmesi. Gracias, señora presidenta. <clears throat> Con mucho... Dėkuoju, pirmininkė. Labai trumpai kalbėsiu. Norėčiau padėkoti ekspertams, kurie mums suteikė puikią pamoką, kaip piliečiai turi elgtis šios baisios asbesto tragedijos akivaizdoje. Šiandieną mūsų čia nedaug, tačiau vis tik tais jūsų dalyvavimas yra labai naudingas. Mūsų ekspertai prisimins tikriausiai tuos pažadus, kuriuos davė anksčiau. Ir šiandien mes jau gavome tą iniciatyvos e, pranešimą. Norėčiau pridurti kaip koordinatorius, kad visi kolegos, visos frakcijos, uh, prie iniciatyvos prisijungė, visos frakcijos suprato, kaip svarbu šitą klausimą nagrinėti. Mes papildome jūsų darbą, tad e, tikrai negalvokite, kad jūs čia atvykote be reikalo. Styvas sakė ir aš pritariu, kad tikrai didžiulė gėda, kad nepaisant mokslinių įrodymų ir toliau kai kuriuose vietose yra paliekama ta nuodinga medžiaga. Aš esu parlamento e, delegacijos su Kanada narys, rytoj mūsų grupė renkasi, prim, papasakos jiems apie, savo, apie mūsų susirūpinimą, kolega Juks ten irgi bus. E, Kinija, Rusija, Kanada bus paminėtos, galbūt bus galima dvišalių pagrindų e, su kolegomis iš tų šalių irgi pareikšti mūsų susirūpinimą. Jeigu tos šalis žino, e, jie, tiksliau mes norime, kad tas susirūpinimas būtų universalus visu, visur, tas susirūpinimas būtų jaučiamas ponios ir ponai, mes jūs remiame, mes socialistai norime kovoti už teisingumą. Vielen Dank. Labai ačiū. Pirmiausia, ačiū visiems už klausimus. Iš karto pasakysiu, kad visai nesu asbesto ekspertė, tad man be galo buvo įdomu dalyvauti šiuos, šiame klausime. Kiek supratau iš kolegų labai svarbi ir skubi tema. Pavyzdžiui, miestuose, kai atnaujinamos mokyklos, Iš jų bandoma pašalinti asbestą ir sumažinti bet kokią riziką, kuri gali dėl jo kilti. Kai jūs minite tuos skaičius, pagal kuriuos 80 procentų mokyklų kai tam tikroje šalyje dar turi asbesto, tai man daro įspūdį. Tai iš tikrųjų reikėtų su, reikėtų kažkokį terminą užsibriežti, nuo kada Europoje neturi asbesto likti apskritai. Valstybėms narėms ES turi nurodyti, kada tą padaryti. Aš jau iš karto matau, kaip valstybės narės, narės ims skirtis, skustis, kaip ten regionai pradės skusti, kai, skustis, kaip sunku, e, bus minimi kaštai, E, kai brangu, jeigu reikės vis, iš jūsų vizas visą pašalinti. Tai toks mano klausimas būtų. O dabar prašysiu visų kalbėti ne ilgiau kaip penkias minutės, atsakant į klausimus. Panes Vilečiak. Um. Dėkoju. Mes agentūroje dirbdami bendradarbiavome su įvairiomis asociacijomis ir federacijomis, siekdami išsiaiškinti, kiek gali kainuoti asbesto pašalinimas iš pastato, kiek už tai gali mokėti į, į, savivaldybės, pavyzdžiui detalių skaičių neturime, bet gyvenau Berlyne, kai buvo vykdomas asbesto pašalinimas iš pastatų. Ir tada tikrai buvo paprasta pamatyti, kad našta iš ties didžiulė. Tad tikslaus atsakymo dėl kainų, dėl kaštų duoti negaliu, tos operacijos platumas dėl neįsivaizduojamų saugumo priemonių, kurias reikia įgyvendinti, yra tiesiog neįsivaizduojamas. Ir ta praeities našta turės būti kažkaip suvaldyta ir aišku, biudžetui tai turės didžiulį, didžiulį poveikį. Pabaigai norėčiau pakomentuoti Europos saugumo ir sveikatos darbo vietoje agentūros. Veikla. Mes, pavyzdžiui, remsime visą veiklą susijusią su asbesto pašalinimu. Tai yra labai svarbu. E, svarbu pašalinti ne tik asbestą, bet ir kitas kancerogeninės medžiagas. Apie tai nuolatos girdime šnekant ir patys šnekame. Ir mes savo kampanijų metu bandome kartu su valstybėmis narėmis visuomenę šviesti, informuoti įmonės, informuoti visas suinteresuotas šalis ir toliau tą darysime kartu su agentūra, taip pat ir su dabartinė kampanija Working Together for Risk Prevention Labai svarbu, kad vadovybė ir e, darbdaviai prisimtų atsakomybę, kad kartu su darbuotojais, su praktikais, su darbo inspektoriais, medicinos profesionalais tą problemą spręstų. Visiems tenka bendra atsakomybė, bet agentūra turi viską koordinuoti. Mes taip pat galime paieškoti praktinių sprendimų ir dar daugiau bendradarbiauti su valstybėmis narėmis, viską derinant. Pavyzdžiui, turime vieną projektą, pagal kurį turime online interaktyviai vertinti riziką. Internetu galima vykdyti tą projektą ir su jo pagalba galima mažoms ir vidutinėms įmonėms leisti suteikti galimybę įvertinti riziką. Be jokios biurokratijos tiesiog į internetą, interneto atitinkamą puslapį ėjus ir atitinkamai ten suvedus įvairius duomenis viską galima sužinoti. Statyboje dažniausiai dirba mažos ir vidutinės įmonės tiek statyboje, tiek su, su jie susijusiuose sektoriuose, tad e, asbestas iš tiesų bus labai naudinga pašalinti būtent toms įmonėms. Mes ir toliau, pabaigai čia sakau, e, dirbsime, toliau informuosime visuomenę, tokiu būdu prisidėdami prie visiško asbesto uždraudimo ateityje, kurios neįvardinsiu. Thank you. Um... Dėkuoju. Ponas Tuomė. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad asbestą reikia pašalinti. Jis bus pašalintas, bet klausimas kada? Jeigu nusistatysime tikslą, kad jis būtų pašalintas per 20 ar 30 metų, tai bus gairės ir statybos pramoniai, kad jie e, iš to padarytų verslą. Tai yra statybos verslo dalis. Aš kreipiausi į Suomijos e, statybos verslo atstovus ir jie teigė, kad tai būtų visai geras verslas, tik jo įvaizdis neigiamas. Ir būtent todėl šis verslas negali aukti Todėl šį darbą ir toliau atliks tik nedidelės įmonės. Vien dėl tos, e, to neigiamo požiūrio. Taigi ekonomiškai reikia atlikti vertinimą ir jeigu per tam tikrą laiką asbestas bus pašalintas arba jeigu liks, tuomet e, reikia palyginti situaciją, jeigu asbestas bus pašalintas ir ne, ir pasižiūrėti, kuris variantas būtų ekonomiškai naudingesnis. Ačiū. Ačiū, ponė Vitmand. Øh, det er jo en stor opgave Dėkoju. Mums tenka didžiulė užduotis pašalinti visą asbestą. Nelabai įsivaizduojame, kiek tai galėtų kainuoti. Tad manau, kad būtina vystyti stebėsenos modelius. Mes nežinome, ar tai sudaro, pavyzdžiui, 20 procentų pastato tam tikro masės ar daugiau. Ir Mes žinome, štai jungtinės karalystės skaičių 80 procentų mokyklų užteršta. Kitas dalykas. Matėme, kad Lenkija yra parengusi veiksmų planą. 2032 metai yra numatyta kaip galutinė data, kada turi išnykti asbestas. Lenkijoje buvo apskaičiuota, kad 10 milijardų eurų kainuos asbesto pašalinimas per šitos visus metus iki 2032. Tačiau yra būtina peržvelgti situaciją atskirose valstybėse, kad žinotume, kiek to asbesto yra likę. Taip pat yra svarbu žinoti, kad yra keletas asbesto tipų ir pradėti nuo pavojingiausiojo asbesto šalinimo. Nes yra visokio asbesto ir vamzdžiuose, ir, ir kitur, ir, ir tų plaušelių visur galima rasti. Kartais, pavyzdžiui, yra tokios vesto tipo, kurį verta gal palikti tol, kol nepažeista jo danga. Bet tai turi būti identifikuota, turi būti pažymėta, turi būti žemėlapis, planas aiškus, kur tas asbestas yra, kad visi žinotų, kad yra tam ar tam pastate ar tokiam tikroje vietoje asbesto. Ir svarbu tą pastatą vėliau greunant ar, pertrau, ar pertvarkant išvengti surprizų. Aš manau, kad turėsime įvertinti tą faktą, kad statybos pramonė krečia krizę, įskaitant ir mano šalį, Daniją statybų veikla keičiasi. Tiek renovacijos pastatų srityje, tiek naujų pastatų statybos srityje. Tad dabar yra toks laikotarpis, kai statybų pramonės darbas svarbiausias yra susijęs su egzistuojančiais pastatais. Tad jeigu žvelgtume į ateitį, turime žinoti, kad įvairios valstybės narės skirs didžiulės subsidijas, kad e, gyvenamieji namai, kad būstas ir pastatai būtų kuo efektyvienisni energijos požiūriu. Ir be abejo, renovacijos darbai vyks, kad padidėtų energetikos efektyvumas tam tikro pastato. Kitaip tariant, vienu šūviu galima nušauti du kiškius. Galima sutaupyti energijos ir tuo pat metu pašalinti asbestą iš pastato. Bet ir kitas vangas medžiagas, bet kol kas kalbam tik apie asbestą. Uh, question, just... Ačiū. Pone Kazan Alen, norėčiau komitetui pateikti naujos informacijos. Praėjusią savaitę Kvebeke buvo e, teigiama, kad baigiama asbesto gavybą Kanadoje ir tai yra labai svarbus riboženklis ir labai svarbi pergalė. Norėčiau pasakyti, kad išgersiu keletą taurių vyno. Tačiau Rusijoje ir Kinijoje asbestas ir toliau gaminamas ir toliau bus patiriamas pavojingas asbesto poveikis. Na, manau, kad Rusija netgi pasinaudos tuo, kad asbestas jau nebus ar bus mažinama gamyba Kanadoje. Taigi, sakyčiau, kad tai galėtų būti puikus projektas naujam asbesto pakomitečiui. Būtų galima išanalizuoti, kiek kainuotų pašalinti asbestą iš įvairių infrastruktūros objektų. Bet norėčiau užduoti klausimą komitetui, kokios bus išlaidos, jeigu nebus pašalintas asbestas iš mokyklų, kiek mokytojų ir kiek mokinių mirs nuo tų lygų, kurių galima išvengti. Jeigu mums rūpi jų gerovė, tai turime imtis šios užduoties ir išvalyti ir mokyklas, ir infrastruktūros objektus, kad būsimos kartos galėtų gyventi be asbesto. Vielen Dank. Ähm, dann bedanke ich mich an dieser Stelle. Ačiū. Kągi, man belieka tik padėkoti Jums už pristatymą. Manau, kad iniciatyviniam pranešimui tai bus labai naudinga. Paskutinį žodį suteikiu pranešėjui. Norėjau padėkoti svečiams už labai išsamius uh, atsakymus į jūsų klausimus. E, na, tas asbesto pakomitetis turėtų taknėti šios klausimus, be abejo, tai būtų puikiai mintis. Asbesto nuglaimus yra neprimtinas, be abejo. Tiesiog mes Turime aiškius tikslus ir turime tik apibriežti tą laikotarpį, per kurį tai padarysime. Lenkija jau atliko savo darbą, tai vadinasi ir kitiems yra įmanoma tai padaryti. Jeigu Lenkija mano iki 2032 metų pašalinti asbestą, tai aš nesuprantu, kodėl kiti negali numatyti panašaus darbų tvarkarašio, kad asbesto Europoje nebeliktų. Tačiau mes, komitetas, rengiame. E, pranešimą. Išorės ekspertai taip pat įvertins sąnaudas, kiek gali kainuoti asbesto pašalinimas. Pernoš Beres taip pat pateiks savo pranešimą po šią temą. Dėkoju. Wunderbar, dann bin ich sonst keine weiteren Wortmeldungen mehr habe. Labai gerai. Jei daugiau niekas pasisakyti nenori, tuomet visiems labai ačiū už tai, kad sėdėjote susikaupę iki pat galo. Visiems gero grįžimo namo. Ir jeigu dar kažkas tai turi, ką nors pridurti prie punkto visi kiti klausimai, ne, niekas nieko pridurti nenori, tuomet 8 dieną susitinkame kitam posėdžiui spalio 8. Viso gero.